Um, toliau rytoj bus išyto trumpa sesija dėl um, elektroninio komiteto, toliau naujas žiniaraštis. Um, tikrai mūsų laukia kita labai intensyvi savaitė ir Moskovičiai, ir Kosta, ir kiti klausimai, klausimai kiti dar ketina ir iki Steiger uh, klausimų pasilikti vėlai vakare. Tai mm, reikės derinti, kada koordinatoriai galės susirinkti po kiekvienų klausimų, nuspręsti. Ar jie mm, norės man pasakyti, kad mm, rašyčiau jau pritarimo raštą, taigi mm, reikės derinti ir su komitetų pirmininkais, tai bet kol kas kai, kaip atrodo, kai kuriems nariams gali būti sudėtinga keliauti ketvirtadienį vėlai vakare, o pasiūlymai komitetų pirmininkams sakė yra, tai aš suprantu, kai kam iš jūsų tai bus sudėtinga, tai aš pabandysiu dar gauti kiek daugiau informacijos gauti to klausimu ir šį vakarą dar pranešiu koordinatoriams. Approving the minutes. Can we take it? Ar galime patvirtinti protokolą? Ačiū. Ir pagrindinis šiandienos šio ryto posėdžio klausimas. Labas rytas. C direktorato e, direktorius einantis pareigas dėl, e, pakalbės dėl pranešimo dėl to, kiek e, kainuotų Europos nebuvimas. ES nebuvimas ir po to ir išklausysime ekspertų, kurie parengė penkiastas dalis. Mm, Joseph Dan yra direktorius einantis pareigas. Tai aš paprašysiu kiekvienam po penkias minutės maždaug e, pakalbėti, pristatyti savo, klo, e, savo dalis, galbūt tris dalis išklausytumėm, tada būtų klausimai, tada gal vėl kitos dalis. Ar gerai būtų pirma dalis, paskui mm, klausimų atsakymų raundas, po to antras raundas pasisakymų, vėl klausimų atsakymai, ar tinka būtų taip nariams. Uh, Visų pirma, gal galėtumėt pasakyti, kada galėsime tą studiją gauti. Thank, thank you. Tai pirmininkė, labai ačiū. Visuomet džiugu būti IMKO komiteto posėdėje, dėkoju Jums už kvietimą. Mm, žinau, pažįstu daugelį iš čia esančių narių, nes ir pats IMKO dirbau kelius metus, bet šį rytą aš atstovauju uh, direktoratą dėl poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės. 2012 metais jį sukūrė biuras tam, kad parlamentas turėtų naujas mm, peržiūros galės, įrankius, kad parlamentas galėtų geriau įvertinti situaciją, pažiūrėti, kas yra daroma šioje srityje, geriau nei anksčiau. Taigi, šryt pristatomas rezultatas tikrai labai įdomaus projekto, kuris buvo Imko komiteto užsakytas, tai tikrai gana didelis dokumentas, daug puslapių ir um, pirmininkė iš karto atsakau, kad uh, santrauka bus išversta į visas kalbas labai greitai, o po to uh, jeigu bus poreikio ir tos detalios studijos taip pat galės būti išverstos į atitinkamas reikalingas kalbas. Tikrai mielai suteiksime tą medžiagą parlamentarams kaip galima greičiau, nes mes suprantame, kad komunikavimo srityje tai tikrai būtų vertinga medžiaga. Ir iš esmės, ką mes bandome čia Mm, apžvelgti, tai grįžtame prie bazinių elementų. Europos parlamentas, kaip puikiai žinome, mm, sukūrė tą tokią koncepciją, kiek kainuoja ES nebuvimas. Albert ir Bol profesoriai dar aš 90-mečio pradžioje kalbėjo apie tai, kad kiek tai kainuotų, kad jeigu ES nebūtų. Ir 88-aisiais um, Hinė parengė savo pranešimą, jis mini tokį mokslinį darbą, kur buvo įvertinta tai, kad e, bendros rinkos vertė e, yra apie 200 milijardai ekių Ir dabar mm, iš esmės mes norėjome cehinį pranešimą atnaujinti, penkios rytis yra išryškintos ir paprašėme todėl pagal jūsų pagėdavimus penkių ekspertų parengti studijas penkiose studijos rytise. Mm, jūs pirmininkė sakėte, kad gal gerai būtų mm, pirma tris, paskui kitas dalis apžvelgti, bet iš esmės pirmininkė tos penkios studijos apžvelgia penkias skirtingas rytis. Uh, ekspertai dirbo nepriklausomai, nebendarbiavo vienas su kitu, taigi mes turime mm, penki, penkias skirtingas nepriklausomas nuomonės dėl bendros rinkos. Galime čia gal sudėtinga matyti ekrane, bet lentelėje yra apibendrinta tai, ką ekspertai mums detaliau pristatys. Marko Hafner kalbės apie laisvą prekių judėjimą. Ir čia yra įvertinimas toks, kad maždaug 183 milijardais eurų per metus mažiau būtų gaunama naudos, jeigu ES nebūtų toliau 338 milijardai eurų būtų laisvų prekių judėjimo srityje. Čia yra Pelkmas sritis, toliau Smith kalbėjo, apžvelgė viešuosius pirkimus 36 milijardai, elektroninė priekyba 36 milijardai eurų, tai ką vartotojai gauna 58 milijardai eurų. Tai, Tai yra Pačinski e, sritis. Mes įvertinome tai, ką komisija yra parengusi pasarojų laikotarpiu. Jeigu pažvelgtumėm į sritis, kurios nepersikloja, tai būtų dar 362 e, milijardai eurų e, galimos naudos per metus. Tai yra maždaug pusantro trilyje 3,5 trilijono E, eurų, tai tokia yra ekonominė nauda gaunama per ES. Aišku, ir čia yra tam tikrų elementų, e, kuriuos vis tik tai reiktų apžvelgti. Yra didžiulis augimo potencialas Tai yra dalis tos naudos ir aš santraukoje e, tam tikras išvadas esu pateikęs tokias preliminarias, aš jas galima aptarti. Iš esmės tose išvadose kalbama apie tai, kad e, didelė dalis sunkumų sėtina su tuo, kad reguliavimo bazė yra gana skirtinga tarp valstybių narių. Ir už tai mes mokame atitinkamą kainą, aišku. Manau, kad komitetas galėtų panalizuoti, kokių politikos veiksmų um, galbūt reikėtų tam, kad būtų galima panaudoti tą ekonomikos potencialą, kuris duotų mūsų nurodytą ekonominę naudą. Šiandien ekspertai galėtų detaliau pristatyti savo išvadas. Mm, aš tikiuosi, kad tos išvados bus jums įdomios. Ačiū. Norėčiau priminti tiems, kurie stebė iš išorės, kad visa medžiaga yra pateikta raštu parlamentarams, vis, visos ataskaitos ir jos taip pat yra ir svetainėje, meeting prietaikoje, į e meeting prietaikoje. Taigi aš dabar siūlau išklausyti dar dviejų ataskaitų apie laisvą prekių judėjimą ir vieningą paslaugų rinką ir po to išklausysime klausimų ir tada persime prie vartotojų skaitmeninės bendros rinkos ir viešųjų pirkimų. Ar visiems tinka toks siūlymas? Puiku. Taigi tęsėme pristatymus. Ačiū Džiaul už pristatymą ir už galimybę pristatyti mūsų studijos rezultatus. Laisvas prekių judėjimas be jokios abejonės yra labiausiai pažangus bendrosios rinkos elementas. Na, o mes savo studijoje išsiaiškinome, kad e, praėjus 20 metų po bendrosios rinkos įsteigimo rinkos susiskaldimas ir reguliavimo kliūtys trukdo laisvai judėti prekiams rinkoje ir taip pat išsiaiškinome, kad yra kliūčių ir investicijoms ir taip pat netarifinių kliūčių, kurios trikdo laisvą prekių judėjimą ir taip pat pripažįstame, kad bendros prekių rinkos potencialas yra nuo 183 iki 269 milijardų eurų per ilgesnio laiko perspektyvą ir taip pat parodysime, kad tie poveikiai nėra vienodai pasiskirsti įvairiose valstybėse narėse. Dabar parodysiu, kaip pasiekėme tokių rezultatų. Taigi šioje studijoje mes tyrėme tris įvairius klausimus įvairiais lygmenimis ir bandėme pirmiausiai įvertinti ekonominę naudą, kurį įmanoma, jeigu panaikintumėme vidaus rinkoje esamas kliūtis nacionaliniu lygmeniu. Mes tengiamės išsiaiškinti, kaip tai pasiskirsto per įvairias valstybės narės. Ir šakinių lygmenių bandėme įvertinti tolesnio harmonizavimo poveikius, kalbant apie konkrečius ūkio sektorius. Ypatingą dėmesį skiriame statybų, statybinių medžiagų sektoriui. Dabar trumpai apie tai, kokio požiūrio laikėmės užduodami šios klausimus. Viską tyrime 28 valstybėse narėse. Taikėme um, trau, ekono, ekonometrinės traukos modelį ir tam tikslui mes priekybinius duomenis paėmė ir iš Tartutinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir EBPO, kur gavome daug duomenų apie nacionalinių produktų rinkos reguliavimą ir taip įvertiname reguliavimo barjerus, įskaitant ir netarifinius barjerus ir kliūtis investicijoms. Dabar labai trumpai, kas yra tas traukos modelis. Jis yra susijęs su dvišalė prekyba, bet kokių šalių, E, viskas priklauso nuo šalies dydžio, taip pat fizinių kliūčių, tokių kaip atstumas tarp šalių, kultūrinių kliūčių, pavyzdžiui, yra šalių, kurios kalba tą pačią kalbą ir daugiau jos tarpusavėje priekiaus. Tarifinės kliūtys, kalbant apie muitų tarifus, čia irgi labai svarbu juos akcentuoti, nors vidaus rinkoje jų jau nėra. Pasauliniu mastu, įkūrus pasaulinio priekybos organizaciją, tų kliūčių reikšmė irgi sumažėjo pastaraisiais dešimtmečiais. Aišku, taip pat kliūtis tiesioginėms užsienio investicijoms, dėl kurių įmonės negali įpirkti akcinio kapitalo kitose šalyse ir dėl to samdo tarpininkus. Ir tai didelę įtaką daro prekybai, prekybai pre, su tarpininkais. Uh, Taip pat netarifinės kliūtys, čia trūksta abipusio pripažinimo ir harmonizavimo valstybėse narėse, taip pat yra preferenciniai mokesčių planai taikomi užsienio tiekėjams ir, ir panašiai. Jeigu jums patinka lygtis, tai toks būtų mūsų modelis, bet aš ne, nepristatinėsiu tos lygties. Tiesiog šioje skaidrėje matome, kad pagal mūsų modelį yra netarifinės kliūtys ir investicinės kliūtys, jos daro įtaką priekybai valstybėse narėse ir visame pasaulyje ir mes naudojame šių rodiklių parametrus, kad galėtumėme prognozuoti, kas atsitiks, jeigu tų kliūčių atsisakysime vidaus rinkoje, tarp, rinko, priekyboje tarp valstybių narių ir štai tokie būtų mūsų metodo rezultatai. Mes numatome kelis scenarius, pagal vieną scenarijų visapusiškas uh, tiesioginių užsienio investicijų kliučių panaikinimas ir taip pat realistiškesnis scenarius, kur darome prielaidą, kad reguliavimo tam tikrų barjerų būtų atsisakoma. Ir čia paėmė, paėmėme penkias valstybės, kur kliūtys mažiausios pagal BPO duomenis. Kalbant apie tiesiog neusinio investicijų kliūtis, mes pamatėme, kad e, jų atsisakius būtų galima nuo 81-98 milijardais eurų padidinti priekybos apyvartus, o atsisakius tai sudarytų 0,49-0,59 procento BVP. Jeigu būtų atsisakyta netarifinių kliūčių, tai sukurtų papildomai 102-171 milijardą eurų, tai būtų 0,61-1,03 procento BVP. Tai, aišku, visos valstybės turi tam tikrų kliūčių ir kad jo, jos visos bus panaikintos, tai yra nelabai realus scenarius, tačiau galime įvertinti ir tokį, e, tarkim, potencialą, kalbant apie laisvą prekių judėjimą. Nacionaliniu lygmeniu mes išsiaiškinome, kad tas poveikis nevienodai pasiskirsto valstybėse narėse, naujosiuose valstybėse narėse, tokiuose kaip Baltijoje, Baltijos šalyse, Latvija, Estija, Lietuva. E, jos gautų daugiau naudos, jeigu būtų atsisakyta kliūčių. EBPO įvardyje, kad tose šalyse yra aukštesni reguliavimo barje, barjerai investicijoms ir tiesioginėms užsienio investicijoms bei reguliavimo barjerai. Kalbant apie atskirus ūkio sektorius, mes pritaikėme traukos modelį e, statybos medžiagų rinkoje ir atlikome uh, tam tikrą eksperimentą. 2013 metais tiesiog buvo direktyva pakeista reglamentu. Tai reiškia, kad standartai tapo griežtai taikomi harmonizuotiems produktams visose valstybėse narėse ir mes palyginome, kaip, pasikeitė, kaip pasikeitusi politika įtakojo rinką. Atlikome ekspost vertinimą ir išsiaiškinome, kad 3 procentais išaugo priekyba ES viduje dėl to, kad buvo pakeista politika. Ir tai yra, įvyko per vienerius metus. Ir dabar Šakas Parkmanas papasakos apie laisvą paslaugų judėjimą. Ačiū. pirmininkė, aš dar norėčiau priminti, kad buvo minima, kad 3 procentais išaugo priekyba ES viduje. Taip įvyko tik dėl to, kad IMKO komitetas irgi pakeitė e, politikos e, tam tikras gairias, taip ypatingai statybos e, medžiagų srityje. Ačiū. bendra paslaugų rinka. Čia darėme tris dalykus, bet dar prieš tai norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad paslaugos skiriasi nuo prekių. Daug ką galima apibendrinti prekių srityje, paslaugų srityje ne. Tai yra labai įvairus dalykų rinkinys ir visuomet dėl to kyla problemų atliekant tyrimus. Ir taip pat reguliuotojams, teisės aktų rengėjams yra sudėtinga dirbti dirbti šioje srityje. Dėl to mes ir pirmiausia apibrėžėme, kas yra paslaugų rinka. Nes ne visi supranta tiksliai, ką reiškia bendra paslaugų rinka. Ir tada papasakosiu apie tam tikras spragas. Taigi, paslaugų apibrėžimas e, yra labai svarbu. Taip pat yra tam tikrų trūkumų, susiskaldimo ir taip pat rinka neveikia labai sėkmingai dėl to, kad tai yra jau konkurencijos išdava, o ne reguliavimo ar laisvos rinkos išdava. Ir taip pat kokia yra, kokia yra kokybinė nauda. Čia matome, jeigu pažvelgsite į savo atspausdintą dokumentą, taip pat ataskaitoje, čia būtų 19 puslapis ir pono Dano apibendintame dokumente yra ši skaidrė. Čia mes bandome labai sudėtingą dalyką įdėti į vieną puslapį. Išdėstyti viename puslapyje, A4 formato puslapyje. Ir aš per vieną minutę pabandysiu paaiškinti, kad būtų galima suprasti, kaip reikia apibrėžti bendrą paslaugų rinką. Pradėti reikia nuo sutarties. Bendri įsipareigojimai pagal laisvos priekybos pagal ES teikimo sutartį ir laisvas e, judėjimas bei steigimosi teisė. Taigi, paslaugos yra e, reguliuojamos tam tikrais reglamentais, po to yra horizontalus paslaugų planas, viskas pirmiausia prasideda nuo horizontalių paslaugų direktyvos Tai irgi esminis dokumentas, jeigu ją panalizavote, ir bet nežinote tų bazinių dokumentų, vėl kils problemų. Taip pat viešiai pirkimai, koncesijos sutartys, tinklų pramonės infrastruktūros. Čia vėlgi vidaus rinkoje, paslaugų rinkoje yra daug problemų dėl to, kad valstybės narės turi svaresnį žodį ir, ir laiko pinigus. Bet vidaus rinka dėl to susiskaldimo kenčia, dėl to, kad sprendimai priimami susis, nevien, nevieningai. Kartais tie įgaliojimai turi būti perkelmi aukštesnį lygį ir tam, tikrais, tam tikrų paslaugų atveju reikalingos agentūros, jos turi veikti, bet e, neįmanoma tų agentūrų tiek pristeigti. Ir jeigu nėra tokių agentūrų, tai rinka neišvengiamai susiskaldo. Dabar apie, kalbant apie šakinius e, režimus, čia šešis, e, suskirstiau šešias kategorijas, kad būtų aiškiau. Ir čia matyt viskas yra aišku, finansinės rinkos, transporto režimai, tinklų sektoriai, reguliuojamos profesijos, laikinos paslaugos per sienas ir jautrus sektoriai, kurie nepateko į paslaugų direktyvos aprieptį. Kalbant apie sveikatos paslaugos per sienas dabar jau yra atskira direktyva. Dar viena problema yra bendri teisės aktai vartotojams, taip pat yra skaitmeninė bendraus rinka, bendra rinka, vidaus mažmenos rinką ir dėl to tuos nehorizontalius klausimus sunkiau aptarti. Ir mes pabandėme surinkti naujausius duomenis, kuriuos suradome ir matome šioje lentelėje, kad paslaugų direktyva, finansinės rinkos, elektroninė priekyba, dujos elektros energija. Čia kokybiniai rodikliai yra gan geri ir viršutinės ir žemutinės ribos yra neblogos. Dabar geležinkelių krovinių rinka gal pati blogiausia vidaus rinkoje. Ir aš norėčiau kreiptis į Europos parlamentą kad parlamentas viską įvertintų bendrame kontekste ir geležinkelių krovinių rinka susiduria su didžiulėmis problemomis ir tai kenkia ir logistikos ir verslo konkurencijai. Mes turime imtis drąsių veiksmų šioje srityje ir dabar įvertinimų ir rodiklių turime e, kuriuos gali gauti Europos parlamentas. Kalbant apie profesionales paslaugas, labai mažai atlikta darbo, dėl to, kad trūksta duomenų. Paprasčiausių dalykų tiesiog neįmanoma gauti. Pavyzdžiui, mes nežinome, kiek profesionalių teisininkų gali dirbti tam tikrose srityse Europos Sąjungoje. Atrodytų, kad neįman, ne, tai netiesa, bet tai yra tiesa rinkos generalinio direktorato žmonės e, tikrai pasakė, kad labai sunku surasti tokių duomenų. Dar viena, na, o problema apibendrinti tuos dalykus yra dar sudėtingiau. Ir kaip mes e, vertiname ataskaitą. Žemutinė riba 337 milijardai, viršutinė riba 637 milijardai, tačiau šalia to dar yra pilkoji zona ir mes net nežinome, kokio dydžio yra ta zona. Arba neįmanoma įvertinti jos skaičiais. Komisija gegužės mėnesį atliko tyrimą dėl finansinių paslaugų ir jie įvertino tris aspektus, nes kitų dalykų neįmanoma įvertinti skaičiais. Ir taip pat yra dalykų, kurių skaičiai įsivertinti negalima, ir jie turi dinaminį poveikį ir jie yra svarbus. Taigi tai yra kur kas daugiau negu 637 milijardai, bet kiek daugiau aš nežinau, negaliu pasakyti. Dabar reikės išvelgti tam tikrus elementus, nes čia yra ir ta bendro obolių, kreušių, apelsinų problema, kad viskas yra viename krepšyje. Ir aš suprantu, kad parlamentarams rūpi skaičiai, bet e, ne visus skaičius mes galime pateikti. Ačiū. Ar yra klausimų, kolegos? Ar toliau klausysime pranešimų? Tai kągi, dirbam toliau. Skaitmeninė vien, vieninga rinka. thank you. Uh, so I'm, uh, I'm gonna talk about the... Ačiū. Pristatysiu studiją dėl skaitminės bendros rinkos, kai kurių aspektų, kas yra susijęs su elektroninė priekyba. Čia mm, mūsų požiūris buvo toks. Iš esmės mes pažiūrėjome į teisės aktus, išskyrėme spragas teisės aktuose arba mm, tame, kaip tie teisės aktai yra įgyvendinami. Uh, vertindami mm, įstatymų ar jų gyvenimo spragas. Taigi, ten, kur mes tas spragas nustatėme, kai kuriais atvejais, ne visais atvejais, mes pabandėme mm, kiekybiškai pasverti su tuo sėtiną kainą. Taigi, tos spragos. Noriu išryškinti tris sritis, kur mes mm, galėjome pakankamai uh, gerai kiekybiškai pasverti situaciją. Visų pirma, tai būtų debesų kompiuterija, kur problemos yra susijusios su mm, kompiuterinių paslaugų teikėjų patikimumu, kompiuterinės debesijos rytyje ar su tai, taikomų įstatymų problemomis. Pavyzdžiui, ar saugus yra duomenys, kurie yra saugomi debesų kompiuterijoje, kaip, mm, kaip yra viskas reglamentuojama saugojimo taikymo prasme. Toliau, mokėjimai. Mm, ne visuomet galbūt kaip po tokių išvelgėme teisės aktų spragų, bet labiau mes radome spragų komercinėje praktikoje valstybių narių. Aišku, tai sėtina su teisinės, akt, teisinės bazės raida valstybėse narėse ir aišku, kad tuomet mokėjimai per, siejam, per sieną, tarptautiniai mokėjimai išbranksta. Trečias rytis mm, Tai buvo pašto paslaugos, kas irgi yra labai svarbu, galvojant apie um, kompiuterinės paslaugas, nes tai yra didelė dalis būtent su fizinėmis paslaugomis, juk e, sėtinų kaštų, nes juk reikia prekes pristatyti kažkaip. Mm, ir mes galvojame, kad čia labiau problema yra neteisės aktai, o um, pati informacija apie tai, kokios pristatymo galimybės yra prieinamos. Ir kartais tuomet pristatymas yra brangesnis, kartais ne visuomet lengva ar netgi įmanoma tiekti paslaugas per sieną. Taip pat yra ir kitokių uh, spragų, kurios kartais netgi dar svarbesnės už tas, kurias išvardėjau, galvojant apie kiekybinę tą pusę. Čia kalbėčiau pavyzdžiui apie skaitmeninį parašą elektroninis identifikavimas gali būti tokie sritis, kur būtų galima galvoti apie naujoviškus metodus santykiuose tarp vartotojų ir paslaugų teikėjų. Čia tikrai galima daug ką pakeisti daug ką padaryti. E, kai kuriais atvejais ne viskas yra įmanoma ne, ne, ir, ir kai kuriais atvejais mums tikrai buvo neįmanoma tiesiog kiekybiškai pasiverti e, dabartinės situacijos kainą. Mm, dabar taip, mes turime tas paskaičiavimus, kad debesų kompiuterėje mokėjimai pašto paslaugų, paslaugos, pristatymai bendrai čia. Mm, būtent matome, kad didžiausia problema yra debesų kompiuterija, didžiausia E, spragos ir jų didžiausia kaina būtų čia. Šioje srityje mes paskaičiavome maždaug, kiek kainuotų viskas. Per, mm, per, pa, pa, įvertinome viską pagal makroekonominį poveikį, makroekonominę situaciją ES. E, toliau mes matome, kad ES būtų maždaug um, gauta papildomai 0,4 procento. Į, ES BVP ir 0,1 procento darbo vietų uh, sukūrimo prasme būtų tokia nauda. Mes čia būtent uh, galvojame apie tas spragas, kurias buvo galima kiekybiškai pasverti uh, Aišku, tai nereiškia, kad e, čia jau tą kainą paskaičiavime už visą skaitmeninės bendros rinkos sritį. Ir pabaigai Pirmas toks aiškus pastebėjimas būtų, skaitmininė ekonomika tikrai plečiasi, ji vis labiau yra mm, susijusi, persipinusi su tradicinė ekonomika ir jau tų aiškių ribų nebelieka. Tai jeigu liko dar kažkokių tai spragų skaitmininės bendros rinkos rytėje, tai aišku, kad jų svarba vis labiau auga. Be to teisinė, teisinės bazės kūrimo veikla um, darosi vis didesnė, vis, vis didesnių apimčių taip pat pastaruoju laikotarpiu, tai aišku, kad tada labai sunku viską įvertinti, ar tikrai visos spragos yra panaikintos ir čia reikia labai išmanaus stebėjimo, um, žiūrėti, ar viskas gerai daroma būtent teisės aktų srityje. Galbūt daugelį iš tų sričių galima būtų panaudoti ne teisinės bazės alternatyvas, gal reikėtų galvoti apie savanoriškus susitarimus, standartus ir taip toliau. Tai būtų geresnė alternatyva nei teisės aktų prieimimas kai kuriais atvejais. Kadangi šis rytis taip sparčiai keičiasi, kad teisės aktam visuomet tenkasi vis vytis technologinius pasikeitimus, technologinės naujoves. Ir galiausiai toks pastebėjimas, kad mm, vertinant tas rytis, būtent tose trijose konkrečiose rytise, Ten akivaizdžiai matome, kad e, skaičiai yra pakankamai nemaži, e, nors tai tik tai trys rytis. Ačiū. And were you also giving the presentation? Ar jūs taip pat pristatysite ir viešųjų pirkimų sritį bei vartotojų sritį? Thank you. Prašom. Labas rytas, aš kalbėsiu apie ES nebuvimo kainą viešųjų pirkimų atveju. Visų pirma, pažvelkime į studijos tikslus, panašiai kaip ir kitų studijų srityje. Mūsų buvo paprašyta panalizuoti, kiek kainuoja, kiek kainuoja tai kad trūksta ES kai kuriuose srityse teisės aktų ir taip toliau, e, kokios yra spragos ir kiek naudos būtų gauta, jeigu bendra rinka būtų išbaigta koncesijų ir viešųjų pirkimo srityje. Taigi dabar, kaip mes žiūrėjome visą tai, koks buvo mūsų požiūris, mm, mes peržiūrėjome esamą literatūrą, iš kur surinkome įvairius faktus ir įrodymus, kiek būtų gauta naudos, kokia yra kaina ir uh, kokia nauda kokios yra spragos. Uh, Ir čia aš detaliau apie tai pakalbėsiu, kokias studijas mes įvertiname, kokias analizės mes pasitelkėme. Toliau antras elementas buvo tyrimas atliktas pasiremiant surinktą informaciją, įvertinant ją kiekybiškai. Aišku, buvo tam tikrų iššūkių dėl to, kiek yra turimos informacijos, kaip ją pasverti kiekybiškai, e, kaip palyginti viską. E, tie, tos trys studijos, kurias paminėjau, tai, ką mes išanalizavome, tai mes pažvelgėme į tas problemas, kurias um, tiek valdžios institucijos, tiek konkursų dalyviai išvelgia um, teisinėje bazėje, uh, transporto, uh, statybos ir um, maisto pramonės sektoriuose konkrečiau analizuojant. Ir mes tai įtraukėme į savo išvadas. Ir galiausiai mes atlikome ana ekonominę analizę, kad galėtumėm kiekybiškai visiškai įvertinti visą naudą, spragų kainą ir, ir norėsime tai pristatyti parlamentarams šiandien. Aš savo pristatymę vėliau prie to prieisiu. Taigi, visų pirma, kokias spragas mes išryškinome viešųjų pirkimų teisės aktų srityje. Visų pirma, kas yra labai svarbu, kas pasakytina, tai yra, kad tos spragos uh, Mm, egzistavo anksčiau, iki 2014 metų sausio mm, mėnesį pat įsigaliojusių viešųjų pirkimų teisės aktų. Su naujomis direktyvomis mm, kol kas dar nepakanka patirties, kad būtų galima įvertinti, kie, ar iš tikrųjų gyvenančios teisės aktus visos spragos užpildytos, ar, ar tikrai yra gaunama tos naudos, kurios tikėtasi. Tai mes tikimės, aišku, kad tos naujos direktyvos leis gauti daug naudos, tačiau sunku kol kas ją pasverti. Taigi mūsų visas tyrimas um, apima tą laikotarpį iki šių metų sausio, kadangi tik tai mes galėjome kiekybiškai pasverti. Taigi, tos, šis, e, tos šešios e, spragų sritis, visų pirma, tai yra teisės aktų taikymos sritis. Uh, pavyzdžiui, Vienais atvejais um, valdžios institucijos pasirenka tą griežtesnį, visapusišką režimą, o ne lankstesnį variantą. Aišku, tai kainuoja brangiau tiek institucijoms, tiek konkursų dalyviams. O po to procedūrų spragos, aišku, tai yra irgi sprendžiama um, naujų teisės aktų pagalba. Toliau strateginiai viešieji pirkimai. Čia, pavyzdžiui, yra mm, aplinkosauginiai reikalavimai ar įtraukti į konkursų reikalavimus tokie dalykai. Aišku, yra tam tikros rizikos siejamos su procedūromis, nes paskui e, kyla ginšų, apskundžiami sprendimai. Ir e, aišku, tai irgi sprendžiama per naujus teisės aktus. Toliau prieiga, aišku, visuomet yra problema kalbiniai, kalbinės problemos tarp valstybių narių e, yra ir, ir kitokių skirtumų, mm, nėra vieno bendro portalo, vieno kažkokio, kažkokių tai vartų į viešuosius pirkimus. Aišku, visą tai trukdo konkursų dalyviams plačiau dalyvauti ir, ir aišku, tas spragas stengiasi būtent spręsti nauji teisės aktai. Toliau, valdymas ir koncesijos. Čia iki šių metų pradžios teisės aktai ES lygmenių ne viską apėmė, nedaug apėmė ir iš esmės koncesijos buvo nacionalinis klausimas labiau. Taigi pagrindinės išvados, ką mes nustatėme atlikdami tyrimą. Taigi, kaip aš jau minėjau, kad trūko aiškumo direktyvos rinkose, administracinės kainos, administracinės kaina, administracinė kaina pakankamai didelė buvo tiek institucijoms, tiek konkursų dalyviams, taip pat institucijos nežinojo, kokias aiškias taisyklės taikyti dėl strateginių viešųjų pirkimų, kokie kitokie kriterijai turi būti, nei vien tik tai kaina. Ir mes 2006 atlikome pirmą tyrimą, pateikėme pirmas išvadas, kiek kainuoja viešųjų pirkimų srities pragos. Paskui, pasiremdami tais įvertinimais ir pritaikė koficentą dėl infliacijos, dėl ES plėtros, dėl visų pasikeitimų, dėl visų pasikeitimų šių pirkimų srityje srityje. Palyginome mm, visą tai, kokia yra situacija dabar, tą atsitrinį e, spragą, visą įvertinome, kas buvo įvertinta atsitinį mm, pranešime ir mes skaičiuojame, kad šiuo metu metu yra tarp 49 ir 57 milijardų eurų maždaug tokia kaina, kiek yra dar ES nebuvimas, kiek kainuoja viešųjų pirkimų srityje. Um, vidaus rinkos generalinis direktoratas pateikė mums taip pat skaičius dėl um, kontraktų, dėl kurių skelbiami konkursai ir po to, kai jau konkursai patvirtinami, mes visos tos skaičius irgi vertiname, paskui atlikome kryžminį patikrinimą Ir dabar galutinė mūsų e, kaina, tokia suma, kiek kainuoja ES nebuvimas, yra apie 57 milijardai eurų. Taigi mūsų uh, tyrimo išvadose mes sutelkėme dėmesį vis tik tai į mm, tai, kad e, kas met kiek yra sutaupama per viešuosius pirkimus, tai yra 22,7 milijardai eurų iki 2014 metų sausio įvertinus spragas, kokia buvo kaina, mes tai irgi pasižiūrėjome Dabar tos spragos turi būti taisomas ir dar vis tik tai išliko kai kurių spragų, kurių galbūt neįmanoma ištaisyti, kadangi, aišku, yra tam tikrų natūralių kliūčių, kaip antai kalbiniai barjerai ir taip toliau. Yra be to kai kurios paslaugos galbūt yra tai jautris rytis valstybėms ir be to reikia ir tą vietos, vietos elementą, vietos specifiką įkalkuliuoti. Taigi, Aišku, vis tik tai reikia pasakyti, kad mm, visai neseniai patvirtinti e, ir įsigalioja teisės aktai, aišku, iš esmės pakeišę sritį. Ačiū. Thank you, Chris. And then back. Ačiū. Dėl vartotojų prie to pranešimo grįžkime. Vojciech Pačinski. Yeah, thank you very much. So it's, it's me again now. Speak. Dėkoju. Vėl aš pasisakau savo kolegos Varku Markikoku ir kalbės. Jis turėjo pristatyti e, vartotojų situaciją, tačiau šiandien negalėjo dalyvauti posėdyje. Problematika panaši, bandoma apžvelgti visus teisės aktus vartojimo srities ir yra nemažai nuveikta, bet tebelieka dar tam tikrų spragų teisės aktuose. Mes tengiamės vertinti praktinę situaciją, studijuoti atskirus atvejus ir žvelgti, kas gali trukdyti verslui, kokios prakos gali tam trukdyti. E, šiaip e, žvelgėme į konkrečius pavyzdžius, e, detalizuojame, kaip jau sakiau, atskirus atvejus ir bandome ieškoti, kaip ištaisyti tas klaidas. Tai nėra visais atvejais labai paprasta, būtina turėti konkrečius skaičius ir netrukus šiek tiek detaliau apie tai papasakosiu. Taigi, kokios yra tos spragos vartojimo srities aki. Prekybos garantijos yra viena iš jų, nes tebėra toks tam tikra fragmentacija gyvendinančios ir teisės aktus yra tokių sričių, kurių tepima ES teisės aktai. Pavyzdžiui, atliekų tvarkymas ir panašiai, e, e, prekių pardavimas e, didmeninkams ir panašiai. Šešėlinės rinkos, kurios irgi vaidina tam tikrą vaidmenį vartotojų santykiai, sandoriai tarp atskirų vartotojų yra susiję E, spragų šias rytis susiję su internetinė prekyba. Tai irgi yra neapimta dar teisės aktų sritis, vartojimo kreditų sritis. E, yra e, tokia, kur daugelis nuostatų yra neprivalomos. E, lošimai, e, lošimai internete irgi, čia nėra teisės aktų, kurie apsaugo ES vartotojus. Mes, kaip jau sakiau, atliekame atskirų atvejų analizę, bandome e, išsiaiškinti, kokie, kas yra svarbiausia trijose srityse - vartojimo kreditų, prekybos garantijų ir trečiaus sritis yra lošimai ir lošimai internete. Skaičiai, kuriuos galime įvardinti, yra didžiausi lošimų srityje nes tai yra mažiausiai reguliuojama rinka, bendri kaštai yra 5,5 praktiškai milijardų eurų ir tai yra susiję su labai skirtingomis sąlygomis, nes lošimų paslaugos valstybėse narėse teikiamos labai skirtingomis sąlygomis. Dėkti vieningą rinką šioje srityje, ieškoti konvergencijos, ko gero, padėtų šitą laimėti. Kitas to aspektas yra, yra nuostatos susijusios su e, priklausomais nuo lošimo žmonėmis. Vieningo rinka galbūt galėtų, jos buvimas galbūt padėtų pagerinti situaciją, jei ši problematika būtų apimta Europos Sąjungos aktų. Dėl prekybos garantijų skaičiai yra šiek tiek žemesni, Ir tai yra susijęs su tuo, kad šioje srityje veikia tarp valstybinė konkurencija. Ir vėlgi prekybos garantijų skaičių, jeigu pažiūrėtume, tai pamatytume, kad jis yra saliginai nedidelis. Mes taip pat atlikome e, įsivaizduoti, kiek iš vis galėtų kainuoti e, tai, jeigu panaikintume visas egzistuojančias spragas mūsų aptariamoje srityje. E, būtų galima sutaupyti 58 milijardus eurų. Ir užbaigdamas galėčiau pasakyti štai ką. E, vartojimo sritis yra ta, kur daug kas veikiama pastaraisiais metais, vartotojai turi daugiau teisių, geriau užtikrinama jiems apsauga, tačiau tebelieka dar spragų teisės aktuose ir ko gero reikėtų kai kuriuose srityse daugiau tų teisės aktų didesnio reguliavimo. E, yra tokių sričių, kur neegzistuoja vieninga rinka, lošimai yra tik vienas to pavyzdžių. Ir be abejo, šioje srityje dar reikės atlikti daug pakankamai sudėtingų dalykų. Dar viena pastaba. Yra e, tam tikrus santykių su kitomis e, teisėkuros sritimis, kur galima būtų taikyti bendrą požiūrį. Reikėtų, ko gero, žvelgti plačiau šiek tiek į atskiras sritis, išsiaiškinant, kaip vartotojų apsaugos vienos ar kitos teisinės nuostatos turėtų paveikti kitas sritis galėtume pasakyti, kad e, technologijos ir nauji verslo modeliai e, turi įtakos e, pokyčiams rinkoje. Dėkuoju. I, I should have done this at the beginning and I apologize, um, but it was a bit unclear in my... Ko gero Ne, iš nepasakiau iš pradžioje, kas kokį pranešimą pristatė. O dabar pasakysiu, kad žinotumėt, kam skirti klausimus. Vieningos rinkos prekių nebuvimas. Daktaras Markas Hafneris pristatė pranešimą. Paslaugų sektorius profesorius Jack Pelkmans. Pelkmans. Krismis pateikė pranešimą apie viešuosius pirkimus ir Europos ekonomiką. Ir dabar ką tik išklausėme Vojtech Pačinskį. Jis kalbėjo GHK kompanijos vardu, jis kalbėjo apie skaitmeninę vieningą rinką ir vartotojų teisės apsaugų, teisės apsaugos aktus. Tai štai, išklausėte pranešėjų, gavote visą apžvalgą kas ir kaip, jūs galėsite gauti išverstas atskiras dalis, kurios domins galbūt jūs labiau. Ir šią studiją užsakė mūsų komitetas. Dabar norėčiau pakviesti jūs E, atidžiau pažvelgti į gautus dokumentus. Šiandien išklausėme labai aukšto lygio pranešimų, ten daug informacijos, daug detalių. Štai, jeigu pasižiūrėtumėte savo dokumentus, galėtumėte pamatyti, kad vieningos rinkos tema pranešimas ir viešųjų pirkimų pranešimas yra trečiajame pakete. Tai turėsite šiek tiek galbūt persigrupuoti savo turimus dokumentus. Tačiau atskirų e, atvejų studija yra labai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, turime vieną tokią atvejį išnagrinėtą paslaugų srities. Ir tai yra iš tikrųjų įdomus tyrimas dėl medicinos prietaisų bendroje rinkoje. Yra kalbama ne tik apie e, tai, e, kokią įtaką tai turi rinkai, bet apie kokybės svarbą tiems produktams, apie galimybę įsigyti tuos produktus, apie gebėjimą sumokėti už juos tiek, kiek jie kainuoja rinkoje. Ir jūs galbūt domėsite šiuo dokumentu, nes jis tikrai labai įdomus. 53 puslapį prasideda prekių paslaugų rinkos e, konkretus atvejai. Atsiūlyčiau atkreipti dėmesį į detalės kai kurias šiuose pranešimuose, nes tai yra iš tikrųjų įdomus dalykai, ten yra e, įvairių pavyzdžių. Ir dar klausimas. Jį pateiks kolegė Marija Grapinė. Thank you very much. E, mulțumesc. Sorry. Mulțumesc. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasveikinti jūs, kad įtraukėt šią temą į mūsų darbo tvarkę ir taip pat noriu pasveikinti ekspertus už tai, kad pateikė mums tuos savo tyrimus. Tie tyrimai labai reikalingi vidaus rinkai. Žinai, ką reiškia tokią studiją parengti. Žinau, ką reiškia pristatyti tokį tyrimą per kelias minutės. Autoriams tai yra tikrai nelengva. Tačiau noriu patikinti, kad aš tikrai perskaitysiu viską labai atidžiai, nes mano šaliai šie dalykai yra labai svarbus. Turiu tris klausimus, tačiau labai gaila, nes, sako kalbėtoja, neatsimenu mūsų ekspertų e, pavardžių, tačiau suprasite, kam kuris klausimas yra skirtas. Vieninga rinka. E, dabar yra tas rytis, kur yra daug neigiamų aspektų. Jūs ko gero neturėjote laiko paminėti štai kokią temą, kokią įtaką turi mokėjimų dokumentai, kurie yra skirtingi atskiruose valstybėse narėse ir kur jie reguliuojami skirtingai. Rumunijoje, mano šalyje puikiai žinau, kokios yra tos problemos, nes mokėjimų dokumentai rinkose sukelia daug problemų. Čia turiu menyje specifinius mokėjimų dokumentus, kurie gali sukelti daug kliūčių vidaus rinkoje. E, panašia tema turiu dar vieną klausimą. Ar savo tyrimo metu analizavote pirkimų pardavimų sutartis, nes jie yra skirtingose valstybėse narėse sudaromi kitaip, nevienodai. Jeigu turime, pažiūrėjau, Rumunijos gamintoją, kuris norėtų e, savo prekes pateikti parduotuvių grandinkurvis į metro. Ir vienas modelis veiks e, tos sutarties Vokietijoje, kitas Prancūzijoje, trečias kokia nors kitoje šalyje. Tad štai, administracinis tų sutarčių tvarkymas tampa dėl to labai sudėtingas. Dar turiu klausimą dėl viešųjų pirkimų. Mano šalyje tai yra didžiulė problema nes labai vėluojama tas, tu, tuos viešuosius pirkimus atlikti, įgyvendinti, nes labai dažnai ginčiama pati procedūra vyksta teismai. Ir aš noriu paklausti, ar radote kokį nors sprendimą, kad to vėlavimo galima būtų išvengti? Nes vėluojama šešis mėnesius, kartais metus vėluojama vien dėl to, kad kažkas užginčijo kartais piktavališkai priimtą sprendimą tam, kad būtų galima vilkinti procedūrą. Tai yra savotiškas korupcijos atvejais rinkose. Ar radot sprendimą tai problemai? Ačiū. Lisa Jackson. Lisa Jakonsari. Ne pirmininkė. Tie skaičiai iš tikrųjų labai reikšmingi ir įdomus. Supaprastinant viską galima būtų pasakyti štai ką. Jeigu vidaus rinka veiktų teisingai, jeigu sprendimai būtų rasti, tai galėtume labai nesunkiai iš krizės ekonominės išbristi. Mano klausimas būtų toks. Jeigu pasirinktume teisingus prioritetus, jeigu naujas komisijos pirmininkas ponas Junkeris jūsų paklaustų, kas yra svarbiausia, ką atlikti reikia dabar, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai, ką jūs jam pasakytumėt? ir kokį ryšį galima nustatyti tarp, kad būtų galima e, tas spragas ištaisyti. Ir ar yra koks nors ryšys tų programų ištaisimo su komisijos darbo programa. Dar vienas dalykas, kuris man pasirodė mūsų, yra štai kas. Regioninių požiūrių matome, kad yra skirtumų. Ispanija dažnai minima kaip pavyzdys, sakoma, kad e, mažiausiai visko pasinaudoja Ispanija tą vidaus rinką. Jeigu teisingai supratau, sako kalbėtoja, e, tai apie ką jūs mums čia kalbėjote. Bet iš tikrųjų, e, atvejs įdomus. Mano šalyje žmonės mūsų irgi klausia panašių dalykų. Klausimas, kurį užduoda pilietis ir dažnai būna paprastesnis, bet dažnai manęs klausia, o kokia nauda iš ES? Aš jums kalbu apie tai, kad e, veikia vidaus rinka, mums tai yra naudingas dalykas, bet žmonėms reikia konkrečių pavyzdžių, jums neužtenka aptakiai pasakyti, kad rinka veikia, o pasirodo veikia ne visada. Kągi, išklausysime dar trečiojo klausimo, ar tuomet gal į visus tris jūs galėsite atsakyti kartu. Ir po to vėl dar antrasis bus klausimų atsakymų randas. Karlos Koelija. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ekspertams už studijas. Aš prisimenu čekinę e, ataskaitą, kuri buvo paskelbta gerokai anksčiau. Tam buvo išdėstyti politikos tikslai vidaus rinkai. Na ir aš tikiuosi, kad e, šios ataskaitos mums padės ieškant naujų novatoriškų kelių ir būdų. Ta darėme ir pasitelkę čikinį ataskaitą. Tiesa, kad ne visos šalys gauna vienodą naudą. Ir tam reikalinga politinė analizė, bandant išsiaiškinti, kaip sąžiningai ir vienodai viską paskirstyti. Tačiau bendrai kalbant, visi kažko gauna, kai atsisakoma kliučių, barjerų ir tuomet e, nauda vidaus rinkos yra didelė. Ir taip yra dėl kelių priežasčių. Viena iš priežasčių pristatė e, kolegos. Krizės metu daugiau augimo, daugiau užimtumo yra puiku. Ir antras dalykas, labiau politinio pobūdžio, yra teigiančių, kad Europos reikia mažiau ir kad reikalingas nacionalinis požiūris, tačiau tos studijos rodo visiškai priešingai, priešingus dalykus. Mums be jokios abejonės reikia daugiau Europos, mes turime atsisakyti nacionalinių kliūčių. Akivaizdu, kad šiuose studijose daugiausia kalbama apie tai, kokią potencialią naudą bendroji rinka atneša vartotojams. Aišku, yra internetinių lošimų, klausimas, kaip tai galėtų e, būti susijęta su labdaringais, e, su labdaringa veikla ir panašiai, aišku, apie tai dabar nekalbėsime, tačiau, man atrodo, kai kurios išvados e, padarytos šioje srityje, kur pateikiama daug skaičių, 36 milijonai ir panašiai, ir bendras poten, įvertintas potencialas 58 milijardai eurų. Man įdomu, iš kur gavote tokius skaičius, nes taip kaip jie yra išdalinti ir išskirstyti, tada matome, kad nesusiveda tas galutinis skaičius, jeigu viską sudedame, ką jūs čia e, pateikėte. Tai gal jūs galėtumėte pakomentuoti. Gal dabar galite atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš gal pirmiausia preliminarius atsakymus pateiksiu iš savo perspektyvos, o po to ekspertai gal jau galės savo ruoštų aptarti tuos klausimus. Panios Propinį e, klausimas. Dėl sąskaitų faktūrų, jeigu sieksime elektroninių sąskaitų faktūrų, tuomet, aišku, ekonominė nauda bus milžiniška ir gal kolegos tikrai galės detaliau tai pakomentuoti. O kalbant apie pirkimų pardavimų sutartis, yra daug dirbama ir komitete apie pardavimų sutartis, o dėl to, kad viešieji pirkimai užtrunka ilgai, man atrodo, vėluojančių mokėjimų e, teisės aktai per ankstesnę kadenciją buvo svarstomi šiame komitete. Ir aš irgi kalbėjausi konferencijoje, kurią surengė pirmininkaujant Italiją šiuo klausimu ir šis komitetas galbūt galėtų pasiaiškinti, kaip teisės aktai apskritai yra įgyvendinami, nes kai buvo patvirtinti teisės aktai, buvo aišku, kaip sakė ponė Grapinė, kad didžiulius nuostolius patiria įmonės ir bankrutuoja dėl to, kad tam tikrais atvejais laukia aštuonerius metus, kol gauna apmokėjimą už atliktą darbą tuose sektoriuose, dėl kurio ir buvo primti šie teisės aktai. Tačiau, jeigu teisingai supratau, kol kas e, niekas realiai nepasikeitė. Tai galbūt čia reiktų būtent ir pasiaiškinti komitetui, kodėl nėra įgyvendinami teisės aktai ir mes tikrai galėtumėme jums padėti. Ir Europos parlamento tyriejų tarnybos tą galėtų padaryti. Ponija Konsari, galiu pasakyti, kad man skaitmenė bendroji rinka būtų labai svarbus dalykas ir tas reguliavimo susiskaldimas jį reiktų uh, kažkaip e, sutvarkyti ir pažangus reguliavimas geresnio, geresnės teisėkūros darbo atvarkė. Yra tų iniciatyvų, tačiau vis tiek dar yra skirtingais būdais tvirtinamos direktyvos ir sukūriamos kliūtys ir tas tų srautų, srautai nėra pakankamai sklandus ir gal kolegos daugiau papasakos apie tai, kas, kaip yra Junktinėse Amerikos valstijose, kur pas juos irgi yra panašios problemos dėl laisvanoriškų susitarimų, dėl regioninių skirtumų tiesa. Ekspertai gal irgi aiškiau viską papasakos, bet mane stebina tai, kad um, studijos, kurios atliko Karčelį ir Moreti, šiais metais buvo atliktos tos studijos ir jos parodė, kad visos valstybės narės – ir tai atsakytų pono Koelio klausimą, visos valstybės narės, kurios įstojo Europos Sąjungą, gavo bent jau 10 procentų BVP naudos. Ir kasmet, kas kart ta nauda vis yra didesnė. Ir čia vienintelė išimtis, tai būtų Graikijos atvejis, nes BVP augimas Graikijoje nebuvo toks didelis kaip kitose valstybėse. Ir galbūt ekspertai galėtų irgi pakomentuoti tą reiškinį, bet man atrodo, tas reiškinys apskritai nebuvo labai tyriamas tinkamai ir gal reiktų jo pasidomėti. Galiausiai internetiniai lošimai. Mes studijose nesakome, kad reiktų tokių teisės aktų dėl internetų internetinių lošimų. Žinau, kad tai yra labai jautrus klausimas, ponė Šaldemozė puikiai žino, nes rengė pranešimą to klausimu. Ir bendra rinka, bendra lošimų rinka, aišku, duotų ekonominės naudos. Ir ekspertai gal paaiškins, kokius skaičius jie, iš kur skaičius jie tokius gavo. Ir dabar gal žodį perduodu ekspertams. Dar yra aštuoni klausimai mano sąraše, taigi galite labai trumpai, konkrečiai į konkrečius klausimus atsakyti, nes jūs lauksite dar daugiau. Pagrindinis klausimas, kurį galiu pabandyti, į kurį galiu pabandyti atsakyti, kokie dabar yra prioritetai. Aišku, tai susijęs su kitais dalykais. Ką pasakyčiau, ar ką pasakytų Junkeris? Reikia išsiaiškinti, kodėl taip yra sudėtinga Bet čia vėlgi, kaip ir su šaltiniu, kuo labiau stabdysi, to sunkiau jam bus prasiveršti. Ir aišku, yra tų netobulų dalykų ir problemų, dalykų, apie kuriuos mes net nežinome, bet vis tiek skaičiai yra milžiniški. Ir gal jie nėra labai tikslus, bet vis tiek yra dideli. Taigi problema yra, kodėl taip sudėtinga. Ir vėlgi čia atsiprašau, spiruoklės efektas kodėl, pateisiu pavyzdžių, kodėl taip yra. Pirmiausia, paslaugų direktyva. Paslaugų direktyva, jeigu dirbote čia prieš 7-8 metus šiame IMKO komitete ir visame parlamente, prisimenate, kas buvo. Tai yra, buvo vienas fantastiškesnių dalykų būtent Niekas nekalba apie paslaugų direktyvą. Yra tam tikrų techninių dalykų, komendaravimo direktyva susijusi su juo, nors tai yra oficialiai visiškai skirtingi dokumentai, tačiau Niekas to nelygina. Ir ar ta paslaugų direktyva sėkminga? Taip. Ar galima kažką daugiau padaryti? Taip. Bet dabar tenka mums sunkesnė dalis, tai yra profesional, profesionalus darbuotojai ir panašiai. Kitas klausimas, kodėl sudėtinga tinklų, pavyzdžiui, pramonė, jeigu pažvelgtume ją bendrai. Energetikos rinkoje potencialas yra kur kas didesnis, nes kai ponas Putinas paspaudžia, tai tada teisės aktų, kurie ES irgi pastumia reikalus į priekį. Jeigu visos valstybės narės sakys, kad norime bendros energetikos rinkos taryboje, bet to nedarys, tada bus problema ir geležinkeliai ir kitos tinklų pramonės. Taigi, panašu, kad mes nenorime tokių bendrų rinkų tarsi yra teigiama deklaruojama, kad mes jų norime, tačiau kai kalba perina į tarybos lygmenį, niekas nėra daroma. Ir dar viena tinklų pramonė infrastruktūra. Tikrai, jeigu mes norime sukurti gerai veikiančią, dinamišką tinklų vidaus rinką, energetikos, e, geležinkelių ir panašiai, turime mes investuoti ir labai daug ir į geležinkelių sektorių ir kitur. Nes e, jeigu norime gauti naudos, tai reikalinga tam infrastruktūra. Kitas dalykas - privatinė teisė. Tai oficialiai nėra ES klausimas, tai yra valstybių narių klausimas. Trys pavyzdžiai privatinės teisės. Čia irgi kyla problemų tarp valstybių narių. Viena yra pardavimai, e, pardavimų teisė, vartotojų klausimai, pažangos yra, bet nepakankamai ir skaitmenė vieninga rinka. 127 pon, klausimai ponios Krūs darbo tvarkėje. Pusė tų klausimų susiję su privatinė teisė, dėl to ir labai sunku kažką padaryti. Ar galima? Taip, galima. Ir trečias rytis. Irgi čia vėl trūksta bendrų teisės aktų. Ir aišku, čia nereikia pesimistiškai vertinti situacijos, bet nesistebėti. Nes jeigu stumi jeigu pastumsi labiau tą spiruoklę, tai jinai ir šoks aukščiau ir rezultatai bus geresni. Um, Labai trumpai. Buvo klausimas apie lošimų skaičius, lošimų rinkos skaičius. Paaiškinimas būtų štai, koks šie skirtingi požiūriai yra lošimai. Ir čia buvo trys um, atvejai panalizuoti bendras skaičius buvo paimtas pirmiausia ir buvo įvertinti vartotojų teisės aktai ir skirtingi tie požiūriai buvo panaudoti. O, dėl kalba, o kalbant apie naudą lošimų srityje, vėlgi pirmiausia kalbėjome apie konvergenciją tarp išlošimų. Uh, jeigu pažvelgtume į valstybių narių rinkas, lošimų sektorius veikia skirtingai skirtingose valstybėse narėse. Kitas dalykas - potenciali nauda, ribojant kaštus susijusius su problematiškais lošėjais. Tai čia yra du dalykai ir aš netvirtinu, kad čia atspindi visas rytis ir jis labai sudėtinga. Ir reik, jeigu norime imtis kokiu tai veiksmu, tai reiktų čia viską, aišku, panalizuoti kur kas išsameu ir giliau. Gal tiek būtų. Aš trumpai atsakysiu į tam tikrus e, politikos rekomendacijas dėl e, prekių judėjimų. Mes savo studijoje ne tik kiekybinį darbą atliko, bet ir bandėme kokybiškai įvertinti situaciją. Kalbėjome su suinteresuotais asmenimis, MBI, vartotojais, aptarėme, kokiu yra kliūčių, kalbant apie laisvą prekių judėjimą. Ir padarėme išvadą, kad yra kenčiama dėl vėlavimų, dėl to, kad skirtingai taikomos organizuotos taisyklės produktų srityje, atsižvelgiant direktyvas, jeigu MVI nori laikytis įvairių standartų, jie sakė, kad jiems tai kainuoja labai daug, jeigu jie nori parduoti produktus įvairiose rinkose. Ir dar vienas svarb, įdomus aspektas yra tai, kad yra tie vidaus pirkėjai. Nes nepaisant kultūrinių skirtumų ir tam tikrų skirtingų normų, vis tiek vartotojai nori pirkti vietos produktus, o ne atvežtus produktus. Ir tai turi neigiamos įtakos priekybai per sienas. Dar vienas variantas, kurį mes išvelgėme, kaip būtų galima išvengti problemos, būtent elektroninės priekybos verslą skatinti vart, verslas vartotojui, verslas verslui, priekyba. Ir reikia įvertinti, kiek tai galėtų užkalšyti tas vidaus rinkos spragas. Taigi, e, trumpai apie tai, ką būtų galima padaryti. Bet aišku, mes neradome auksinio sprendimo, kaip būtų galima įveikti visas tas kliūtis iškart per trumpą laiką. Kalbant apie regionius skirtumus, mes savo studijoje uh, viską grindėme e, tam tikrais e, pateiktais mums skaičiais ir EBPO skaičiais ir matome, kad yra naudos visoms valstybėms, jeigu panaikinamos kliūtys priekybai. Kai kuriuose šalyse tos kliūtys yra didesnės, taip yra dėl konvergencijos poveikio. Tose šalyse yra didesni, didesnės kliūtys ir kai jos bus panaikintos, tai ir nauda bus didesnė tom šalims. Tiek trumpai galėčiau atsakyti į tuos kelis klausimus. Kiti trys kalbėtojai – Langen, Stefanič ir Vežinė Hauserį. So, would you... Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich denke, die Berichte waren. Pone pirmininkė. Pranešimai tikrai yra labai įdomus, nes juose minima vieningos rinkos kūrimo svarba ir ypač skaitmeninės vieningos rinkos svarba. Mane iš tikrųjų nustebino, kiek dar tebėra daug kliūčių. Nemaniau, kad jų dar yra tiek. Tai visada yra geras dalykas, kai gali tai sužinoti ir sužinoti, kas turėtų būti laikoma prioritetais ateičiai, jeigu norime kurti ekonomikos augimą ir darbo vietas. O tai yra mūsų visų bendras tikslas. Norėčiau užduoti klausimą dėl tų visų penkių skirtingų sektorių. Jūs kalbėjote apie galimą augimą vidaus rinkoje nuo 5 iš, iki 8 procentų. Ar mes kalbame apie augimą visiems tiems penkiems sektoriams kartu, ar galima būtų pasitelkti tam tikrą sinergiją, papildant juos? Thank you, Mr. Chairman, and thanks for presentation for... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už jūsų pristatymus ir įspūdingus skaičius, ypač paslaugų srityje. Norėčiau žodžiu tokį bazinį klausimą. Tai kokios yra tos kliūtis, kurias visų pirma reikia naikinti, ypač paslaugų srityje, kad būtų galima gauti tą potencialią naudą. Žinau, kad jau vyko diskusijos dėl vartotojų, ir paslaugų direktyvų. Ir aš turiu su to susijusi klausimą, ar mums reikia dar kitos direktyvos, ar tiesiog reikia pagerinti esamos direktyvos gyvenimą. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad gerbiu tokį didžiulį ekspertų atliktą darbą. Susidaro toks įspūdis, kad kalbama apie vidaus rinkos gilinimą, apie jos kūrimą ir apie tai, kokią naudą tai galėtų atnešti. Tačiau piliečiai, ko gero, norėtų kad būtų kalba apie vidaus rinką ne tik kaip apie dalyką, kuris gali atnešti materialę naudą. Ir kadangi kiekvienas medalis turi ir antrą pusę, galbūt yra kažkokių neigiamų dalykų, kuriuos gali atnešti vidaus rinka ir jos gilinimas. Tai e, dažnai yra dalykai, kurie gali pridaryti tam tikrų nuostolių, pavyzdžiui, siūloma fiskalinė harmonizacija. Ir skaitmeninės rinkos rytyje vėlgi e, fiskalinė optimizacija atliko tam tikros stambokos JAV verslo grupės ir dabar prasidėjo tam tikras sportas dėl to, kas sudarys fiskalinės geresnės sąlygas joms paslaugų rinkas, rinka vidaus turėtų būti e, gerinama. Tačiau ne dėl teisės aktų čia atsirado problemų. Atsirado e, problemų šioje srityje dėl to, kad bandoma e, vengti paslaugų direktyvos įgyvendinimo arba jį iškreipti, siūlant sutartis darbo subrangovams arba e, neva savarankiškai dirbantiems darbuotojams. Prancūzijoje bent jau pastebimos tokios tendencijos. Ir dabar lošimo internete sektorius. Tai irgi rinka šios ir tie yra labai susiskaldžiusi, tačiau ta situacija yra tokia probleminė dėl to, kad galbūt tai yra tokia veikla, kur daug rizikos kapitalo plovimo, dėl priklausomybės nuo tų žaidimų ir panašiai. Gaila, kad kai kurie reiškiniai nebuvo įvertinti kiekybiškai, tie reiškiniai, kurie atsirado e, dėl vidaus rinkos gilinimo, kuriuos jaučia mūsų piliečiai, nes pateikus, kad jūs būtų galima galbūt tas problemas spręsti. Okay, Joseph, do you want to direct those questions for us? Yeah. Yes, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, gal Visų pirma, noriu pasakyti, poniai Langen, mūsų supratimu skaičiai yra metiniai skaičiai. Tai reikėtų sudėti juos į krūvą. Aišku, čia mūsų apitikliai paskaičiavimai. Dabar, ponai Stefanovič, dėl paslaugų direktyvos Aišku, čia yra du elementai įgyvendinimo elementas ir sektor, antras elementas yra sektoriai, kurie yra neįtraukti į direktyvą. Tai Aišku, tikrai reikėtų atlikti daug darbo su paslaugų direktyvos įgyveninimu. Ir toliau dėl papildomą darbą mes melai jį atliksime, jeigu paprašysite. Ir pirmininkai dabar, jeigu leistumėt, aš perdučiau žodį Džekui plačiau pakalbėti apie paslaugas. Ačiū. Paslaugų direktyvos įgyvenimas. Mes neturim naujų, nu, naujos medžiagos, bet gal tai būtų įdomu imko komitetui. Yra iš tikrųjų labai Mm, detali e, ataskaita 2011 metų ir paskui e, testinis tyrimas 2012 e, viduryje dėl tam tikrų sektorių, galvojant apie specialistus ir kai kurios specifinius elementus, pavyzdžiui, teisinė forma, juridinė forma ir taip toliau. Aišku, specialistai tai čia yra valstybių narių teisė um, reglamentuoti. Tai čia klausimas yra tai, kaip suvienodinti viską, bet tuo pačiu ir palikti tai valstybėms narėms. Siekis geras, bet nelengva tai pasiekti. Toliau bendrai vertinant, aš sakyčiau, um, paslaugų direktyvos bendras įgyvenimas nėra toks jau blogas, tikrai. Uh, tačiau tai yra nepaprastai sudėtinga direktyva, kuri apima labai plačią sritį. Tai aš sakyčiau, aišku, jūs teisės aktų leidėjai nuspręsite, ką daryti, bet aš sakyčiau, kad atėjo laikas uh, iš naujo inventorizuoti paslaugų sektorį uh, 2011 metų e, buvo tokie užmojai, aišku, galima tai padaryti įvairiai, galima padaryti kaip 2010 metais buvo padaryta, tarp valstybių narių, kad, kiekvien, kad valstybės narės kiekvienai kitą pažvelgtų, vienai kitą. Pažvelgtų, jos buvo sudalytos iki grupės po keturias, penkias valstybės narės, kurios vienos kitas kontroliavo ir buvo parengta bendra ataskaita 2011 metų. Tai iš tikrųjų turėjo nepaprastai gerą poveikį. Iš tikrųjų tos valstybės narės, kuriuose buvo labai lengvos teisinės nuostatos kažkokie X rytyje, nes sako kitom valstybėm narėm, kodėl jūs taip griežtai reglamentuojate tą sritį. Pas mus štai pavyzdžiui labai švelnios nuostatos ir jokių problemų nėra. Tai yra daug geresnis variantas nei kontroliuoti komisija kažką sakytų, dėl įvairių priežasčių. Ir paskui viskas buvo sudėta į bendrą pranešimą. Aš manau, kad jūs kaip imko komitetas galėtumėt tikrai gerai padirbėti tokiu būdu kad iš tikrųjų būtų galima valstybėms narėms pažvelgti vieną į kitą dėl paslaugų direktyvas. Aišku, įvairovės tos bus ir Džiodanė manęs prašė dar pakalbėti štai apie ką. E, porą sakinių tik tai. JAV daug mažiau yra ryšio tarp federalinio ir valstijų ligmens nei Europos Sąjungai. Valstijos pačios viską daro, iš viso neįtraukdamas federalinio ligmens. O mm, pas mus ES lygmuo žiūri valstybių narių lygmenį labai, labai atidžiai ir taip toliau. Daug ką valstybės narės gali padaryti pačios be ES įtraukimo ir labai patobulinti vidaus rinkos veikimą. Aišku, viskas yra pakankamai sudėtinga, bet um, valstybės ar JAV, pavyzdžiui, valstijos ar jų grupės, visai nebūtinai visos 50 kartų, gali tarpusavį susitarti e, įvairiais klausimais. Įvairiausiais klausimais, dėl kurių federalinis lygmuo, pažiūrėjau, nenori kištis arba negali kištis. Iš tikrųjų, JAV todėl m, mm, tampa daug patrauklesnė, lengviau gyvenama valstybė, e, nei, pavyzdžiui, pas mus, kai yra siekiama taip viską spręsti su es lygmeniu. Bet aišku, kad ta įvairovė teisinės bazės prasme tarp mūsų valstybių narių labai prankiai kainuoja. Aišku, valstybės narės nori išsaugoti teisę reglamentuoti pačios kai kurias rytis, bet iš tikrųjų galima galbūt galvoti apie tokį dalyką kaip norinčiųjų dalyvauti koaliciją, kad kelios valstybės apsijungtų tarpusavį, susitartų, ką galima suderinti, bet išsaugotų tą reglamentavimo autonomiją. Ir dar vienas dalykas, aš negaliu kalbėti kitų kolegų vardu, bet mes didžiulį dėmesį Mm, savo tyrimę, aišku, išvados apsiribuoja 30 puslapių, tik tai tiek mes galėjome surašyti, mes kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų paslaugų bendra rinka nėra tas e, bėgimas į dugną, e, kaip kad e, prancūzų atstovė kalbėjo. Iš tikrųjų, įvertinime tą riziką. Aišku, yra tokia galimybė, bet aš kol kas neižvelgiu per nedaug tokios rizikos. Su paslaugų direktyva iš tikrųjų Mm, mm, ne viskas galbūt patobulinta dabar, galbūt išskyrus tas paslaugas per sieną, kur iš tikrųjų sprendžiami tie dalykai, galbūt ne viskas tobula, bet dirbama tą kryptimį. Aš manau, kitose sritise galbūt um, neteisinga būtų diskredi, diskredituoti paslaugų direktyvą. Iš tikrųjų, paslaugų direktyva yra pakankamai gera ir pakankamai gerai gali apginti visas sritis. Taip, na, išskyrus tą, um, tą, tą tas paslaugas per sieną. Bet, aišku, mokesčiai, mokesčių sritis taip, galima būtų spręsti tą problemą mokesčių srityje es lygmenių, nebūt, visiškai netimant iš valstybių narių um, apmokestinimo visų galių, bet iš tikrųjų įmonių pelno um, apmokestinimo srityje būtų galima spręsti tas problemas dėl skirtumų. Am. Na, aišku, dėl paslaugų, o dabar 4-5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 rinkos svarbiausias klausimas yra teisės aktų veikimas dabar. Turėjome daug patirties apie tai Čekijos Respublikoje, kalbėjome apie privatinės teisės kokybę. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Teisės aktų kokybė yra vienas dalykas, tačiau jų įgyvendinimas, saugumo sistemos funkcionavimas yra visiškai kas kita. Regisi tose šalise, kur kur, kur prisijungta prie Europos Sąjungos e, palyginus neseniai, kalbama buvo ne tiek apie teisės aktų kokybę, kiek apie teisės procesų ilgumą. Galbūt reikėtų pagalvoti apie, ateityje apie tai, panalizuoti, kiek teisiniai sprendimai, ginčia teisiniai gali užimti laiko. Nes tai, man atrodo, jūsų trumpinimas to laikotarpio gali turėti teigiamos įtakos vidaus rinkai. Ačiū. Dėkoju išklausiau pranešimo apie lošimą internete. Tai domina visus. Neseniai įsigalėjo teisės akto šis rytyje. Jungtinė karalystė yra viena iš paskutinių šalių, kuri ėmėsi reguliuoti šią sritį. Gibraltare taip pat jau daroma, tai be abejo padeda gauti pajamų iš mokesčių. Tūkstančiai svarų gaunama už tai. E, E, dėl to, kad bandyta reguliuoti lošimų sritį, Gibraltaras Jungtinė karalystė padavė į teismą. Tai štai, e, šis sritis, lošimų sritis tampa e, reguliuojama, kas nuspręsta Prancūzijoje. Prancūzijoje nuspręsta šią rinkos sritį uždaryti. Estiegi, pavyzdžiui, pasielgė visai kitaip. Ir lošti gali kas tik nori, o procentai, kuriuos tenka mokėti, yra 5, reikia mokėti 5 procentus mokesčių. Ir kaip Maltoje, pavyzdžiui, bus galima reguliuoti Čekijos Respublikoje vykstančius dalykus. Kaip užtikrinti tinkamai e, vartotojų apsaugą. E, gali atsitikti taip, kad e, grės dempingo tendencijos, jeigu nebus atsižvelgiama šalių specifika. Tačiau, kai Gibraltaras taiko nulinį apmokestinimą, tai aišku, daug kas tampa sudėtinga, ar, ar Europos parlamentas turėtų harmonizuoti šią rinką. Ar turite kokių nors ekspertų klausimų, ar turite kokių nors e, rekomendacijų šiuo klausimu? Ar reikėtų čia ką nors daryti? Dėkui. Uh, Gospa predsednica, hvala za besedo. Uh. Ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju visiems, kurie parengė šios dokumentus, tos pranešimus. Mane domina patinka viena sritis, kuri yra labai svarbi vidaus rinkos plėtojimui E, svarbia, e, norėčiau apie prekių ir paslaugų rinką klausti ir apie viešuosius pirkimus. Mes bandėm tą sritį sureguliuoti jau nuo paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžios, tačiau tas reguliavimas ir toliau tebėra labai neefektyvus. Turėtume laikytis labai skirtingų principų. Skaidrumo e, reikėtų pritaikyti daug kriterijų skaidrumo ir panašiai. Ir čia e, skaidrumas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Apie skaidrumą čia kalbu ne apie, ne taip, kad būtų e, tik tai viešai skelbiami konkursai, raginama pareikšti interesą dalyvauti konkurse apie publikavimą, tai aš kalbu apie skaidrių kriterijų pritaikymą, nes būtent čia prasideda korupcija. Čia e, kol kas nėra jokios kontrolės gaunama daug priedų, kainos išauga ir sistema regisi neveikia taip, kaip turėtų. Manau, kad tai yra tas rytis, kur rizika korupcija yra labai didelė. Norėčiau pabrėžti tą faktą, kad tikrai yra laikas e, viešųjų pirkimų srityje labai rimtai padirbėti. Nepaisant visų direktyvų ir teisės aktų egzistavimo. Čia mes kalbame ne šiaip savo apie kokią nors ekonominę paprasčiausią kategoriją. Viešieji pirkimai turėtų būti variklis kitiems elementams ir kriterijams, tokiems kaip socialiniai elementai ar demografiniai. Kaip pradedama stebėti, kas vyksta viešųjų pirkimų srityje, turime ir aišku, kad turime stebėti, ar viešaisiais pirkimais buvo pasiekta tai, ar vienu ar kitų viešo pirkimu buvo pasiekta tai, ko buvo tikėtasi. Ir tam reikėtų turėti priemonės turime visada analizuoti, kokie buvo tikslai, kai buvo nuspręsta renkti konkursą ir paskui turėtume analizuoti, ar tie tikslai buvo pasiekti ar nebuvo pasiekti. Taip pat norėčiau pažymėti, kad jeigu Europos Sąjunga nori pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, tai tuomet reikėtų užtikrinti kontrolės mechanizmą tam skirtą ES lygių. Tad mano klausimas toks ir e, yra. Tie kol kas turimi rodikliai nėra labai patikimi. Tad noriu paklausti, kaip jūs gavote tos duomenys, kiek pinigų buvo sutaupyta paslaugų ir prekių rinkoje. daug spragų, tebelieka teisės aktuose, pavyzdžiui, kalbant apie medicinos įrangą, apie informacinių technologijų sistemas ir statybų sektorių. Ar tie rodikliai, kuriais jūs naudojotės, yra naudingi? Ar galite e, jais remdavės įvertinti, ar buvo sėkmingas konkursas ar ne? Aš manyčiau, kad vertinimą reikėtų kaip nors pertvarkyti, atsižvelgiant matytus rodiklius. Ačiū. Ačiū. Norėčiau kelias pastabas išsakyti apie pačią studiją. Žinoma, daug priemonių yra pasitelkta šioje studijoje, bet man svarbiausia būtų išklausyti kitų institucijų, kokia buvo reakcija, nes padarytos labai aiškios išvados dėl makroekonominių skaičių ir aš tikiuosi, kad ir kitos institucijos e, detaliai gaus tuos skaičius, nes tai milžiniškos sumos. Taip pat norėčiau daugiau sužinoti ir apie procedūrą, kas bus toliau, kalbant apie šį komitetą ir jo pranešimus. Pastaraisiais metais daug pranešimų mes parengėme, tačiau tai yra labai svarbis rytis e, ir viskas vyksta laiku, nauja komisija pradeda darbą, skaitmeninė darbo tvarkė irgi yra naujosios komisijos labai svarbus prioritetas, taip pat ir mūsų prioritetas, taigi norėčiau sužinoti, ką darysime su, to, su tais dokumentais. Imko užsakė studijas, dabar turime jų duomenis ir tai glaudžiai susiję su mūsų atliekamu darbu. Tai yra realus institucinis darbas ir mes norėtumėme tolesnių diskusijų ir pozityvių įsipareigojimų iš mūsų institucijų, kad galėtumėme toliau kažką daryti su, su tuo tyrimu. Nes e, tikrai ataskaita labai svarbi ir mes negalime jos tiesiog į lentyną padėti, nes prarasime labai vertingą galimybę. Ir aš norėčiau sužinoti, kokie yra mūsų ateities ketinimai, ar mes ketiname paspartinti savo darbą čia, nes tikrai reikia gilesnės Europos ir reikia paspartinti tokių rekomendacijų, kurias dabar gavome įgyvendinimą. Ačiū. Taigi, paskutinį klausimą pasilikau savo. Labai įspūdingos ataskaitos, milžiniškos sumos, bet aš atsižvelgiu į tai, kas buvo pasakyta apie tai, kad nėra stebuklingo recepto, kaip būtų galima tą pasiekti ir kuo daugiau spaudi spiruoklę, tuo aukščiau iššoka. Taigi, raginčiau kolegas iš, pasigilinti į tas ataskaitas ir tikrai jeigu norime pasiekti tuos didelės, did, didelės sumas, turime įvertinti kiekvieną veiksmą, kurio imamės. Ir aš tikrai labai norėčiau, kad mes į tuos pavienius veiksmus įsigilintumėme ir konkrečiai juos peržiūrėtumėme. Man labai patiko tai, kas buvo pasakyta apie kolegišką peržiūrą ir semestrus. Kalbant apie specifinius veiksmus, man buvo labai įdomu išgirsti apie kliūtis tiesioginėms užsienio investicijoms. Ir gal galėtumėte pateikti konkretesnių pavyzdžių, kokios tai yra kliūtis e, užsienio investicijoms, nes investicijos yra viso to, ko mes siekime dalis - augimas, darbo vietų kūrimas ir panašiai. Taigi gal galėtumėte pateikti konkretesnių pavyzdžių šioje srityje. Norėčiau, pirmininkė, aš pradžioje, o po to perduosiu žodį ekspertams. Labai įdomus klausimai buvo užduoti. Ir aš manau, kad keliami baziniai čia klausimai, kuriuos mes analizavome. Ponas Pavlišiai kalbėjo apie įgyvendinimą ir, ir panašiai. Tas irgi yra labai svarbu. Aš pradžioje minėjau, kad mes ataskaitos apibendrinimą parengėme ir pateikėme kažkokius tai kokias tai orientacinės išvadas, kurios gal nėra susijusios konkrečiai su studijomis, studijomis bet e, su tais klausimais, kurie kyla atliekant tokią studiją ir yra problemų ir dėl įgyvendinimo ir daugiau rizika pagrysto požiūrio, galbūt mažiau sankcijomis grindžiamo požiūrio. Tai būtų vienas iš variantų. Aš žinau, kad šis komitetas labai daug dirbo produktų saugos srityje ir rinkos priežiūros klausimas buvo keliamas, kaip ta priežiūra galėtų būti veiksminga ir efektyvi kaštų prasme. Valstybėms narėms internetiniai lošimai. Čia vėlgi yra tas klausimas, dėl kurio komitetas dirbo anksčiau, dėl procedūrų, ponas Goga apie tai kalbėjo, Komitetas, aišku, gali savo iniciatyvą parengti teisėkuros pranešimą dėl 225 straipsnio. Jeigu jūs norite pateikti kokį tai pasiūlymą dėl vartotojų apsaugos, tai yra visiškai priimtina, tai yra politinis komiteto sprendimas. Taip pat e, sutinku dėl to, kas buvo pasakyta dėl įgyvendinimo. Abipusio vertinimo sistema, kuri buvo sukurta ir kurią pirmininkė vadina koleginę priežiūrą, e, tai yra tas ta, ta priemonė, kurią galėtume pasinaudoti ir kitose teisės aktuose, ir ji buvo labai sėkminga, kai tik tai buvo pradėta įgyvendinti paslaugų direktyva. Dar norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Europos komisija atliko didelę studiją, kuri yra minima ir mūsų studijose. Ja užsakė Europos parlamentas pirmininko Baroso buvo paprašyta, kad būtų atlikta ta studija 10 metų lapkričio mėnesį. Būtent komisija turėjo parengti didelę ataskaitą apie tai, kiek kainuotų, jei ES nebūtų. Ir tiesiog tinklapyje buvo patalpinta ta studija, bet jie nebuvo labai daug naudojamasi. Ir tai yra labai plati studija, kurios išvada yra ta, kad Europa galėtų daugiau nuveikti tokiuose sektoriuose, kurie buvo minėti, tai yra horizontalų sektoriai, mažmenų sektorius ir čia mažmenų veiksmų planas yra rengiamas šiame komitete, taip pat ir kitose srityse, logistikos tarkim. Na ir ponui Van Nistelroj galiu pasakyti, kad e, aš tikrai labai džiaugčiausi ir mes visi labai džiaugtumėmės, jeigu galėtumėme padėti šiam komitetui, ar rengiant kokius tai klausimus, ar toliau dirbant šioje srityje. Taigi dabar pirmininkė žodį perduosiu kolegoms. Vienas dalykas. Du parlamentarai kalbėjo apie tai nacionalinį gyvendinimą, teisingumo sistemos veiksmingumą. Tai aš tik noriu pasakyti štai ką. Tas darbas, kurį atlikome, ten kalbama tik tai apie gyvendinimą vidaus rinkoje. Mes daug dirbome su Malcolmu Haba, kuris tada buvo vidaus rinkos komiteto pirmininkas. Mes vertiname tam tikrus įgyvendinimo klausimus ir viešųjų pirkimų srityje yra ta atitinkama direktyva. Institucijos valstybėse narėse, kurios turi mokėti kompensaciją, jeigu kažkas neįvyksta teisingai viešų pirkimų srityje pagal ES teisės aktus. Komisija nekarta bandė pagerinti, jeigu ypatingai norime suderinti, harmonizuoti nacionalinės kompensacijų sistemas, tai, tai būtų tikrai nesąmonė. Ir mes 12 metų spalio mėnesį parašėme knygą ir pateikėme pavyzdžių, kas atsitiktų, jeigu taip būtų padaryta. Ir matome milžiniškus skirtumus tarp valstybių narių, vertinant, kaip veikia ta sistema ar kaip neveikia. Tai tik dalinis vertinimas, sutinku, tačiau Valstybės narės tiesiog nenori nieko daryti šioje srityje, ar tai yra dėl korupcijos ar, korupcijos ar kitų priežasčių nacionalinių teisės sistemų ir panašiai, komisija jūs nesikiškit ir viskas. Bet jeigu norime iš esmės gerinti įgyvendinimą, tada reikia ginčyti su valstybėmis narėmis. Gal, gal tas ginčas ir būtų vertingas, bet čia spręsti jau jums. Aš norėčiau pakomentuoti kelis dalykus kalbant apie viešuosius pirkimus. Pirmiausia, viena pastaba dėl korupcijos ir sukčiavimo. Čia norėčiau pažymėti, kad nesiniai buvo paskelbta Europos komisijos publikacija apie kovą su korupcija ir viešieji pirkimai viena tų sričių, kur, kuri buvo panalizuota. Ir norėčiau pasakyti, kad tai yra reali problema ir jos poveikis yra realus ir apie tai kalbama ir tame pranešime, toje ataskaitoje yra įvertinima, kad korupcija gali kainuoti nuo 20 iki 25 procentų sutarties vertės. Tai yra milžiniškas e, klausimas, milžiniška problema. Ir mūsų ataskaitoje būtent yra kalbama apie sukčiavimą viešų pirkimų srityje ir koks yra to poveikis. Dabar kalbant apie duomenis ir kaip mes juos surinkome. Pirmiausia, tie duomenys, kuriuos gavome iš Europos komisijos – tiesiog ten įvertintos sutarčių vertis. Kai yra išsintinėjami kvietimai dalyvauti konkursuose, yra įvertinami maždaug, įvertinama sutarties vertė. Ir galiausiai yra ta galutinė suma, už kuri yra sumokėta. Aišku, yra daug problemų dėl duomenų, yra daug klaidų, į, įvedant duomenis ir panašiai, tai mes, aišku, turime atsižvelgti į tai, atlikdami analizę, tačiau mes bandėme įvertinti, kokie yra skirtumai dėl tarp to, kokia buvo pirminė suma ir kuri, kokia buvo reali galia sumokėta suma. Ir aišku, mes turime daryti tam tikras prielaidas. Būtent darome prielaidą, kad štai tiek būtų galima sutaupyti, jeigu būtų direktyva. Ar yra direktyva? Taigi tokiu būdu mes ir sisteminame tuos duomenis ataskaitose, bet štai norėjau pasakyti, iš kur mes gauname e, tuos duomenis, kuriais remiamės. Trečias klausimas. Ar galime naudotis tais duomenimis ir įvertinti, ar rezultatai sėkmingi ar ne. Mes tik, tikriausiai naudotume tuos duomenis, kuriuos turime, pažiūrėti apie tai, tai, kiek būtų galima sutaupyti ir daryti tam tikras prielaidas. Ir bandyti išsiaiškinti, kiek būtų galima sutaupyti, kokia būtų nauda. Jeigu norime detalesnės analizės, aišku, reiktų kur kas geriau suprasti, kokie yra sėkmės varikliai. Aš norėčiau trumpai atsakyti į klausimą dėl tiesiog neužsienio investicijų. Šioje bendroje svesnėje analizėje mes kalbėjome apie pasitelkėme duomenys, duomenys yra riboti, juos patikė BPO apie tiesiog nes užsienio investicijas, tačiau ten labai detaliai nėra kalbama apie tai, ko, dėl ko atsiranda tos kliūtys tiesioginėms užsienio investicijoms, dėl diferencinio e, užsienio investuotojų traktavimo ar dėl tam tikrų teisės aktų. Ir būtent tai buvo, pasi, tai buvo apibendinti tie vertinimai. Taip pat sumažinus tas kliūtis būtų įmanoma užsitikrinti didesnę naudą, bet aišku, reiktų daugiau panalizuoti, kokie veiksmai galėtų sąlygoje iš esmės tokias kliūtis. Viskas tuo ir pasakoma. Žinome, kad kliūčių yra, bet nežinome, kur jos. Panašu, kad darbo dar laukia nemažai, taigi aš norėčiau padėkoti visiems prelegentams, jie tikrai patikė daug informacijos apmastymams ir daug milžiniškų skaičių, jeigu juos teisingai mes susumavome. Ačiū. Kitas darbos varkės klausimas. Tai yra pranešimas. Imko nuomonė dėl Europinio semestro ataskaitos. Sergio Koferati yra mūsų nuomonės referentas. Jis pakomentuos e, pakeitimus, mes tada pas... juos aptarsime. Pirmiausia, kalbės šešėliniai pranešėjai, norėčiau priminti, kad balsuosime dėl 58 pakeitimų rytoj. Yra pateikti keturi kompromisiniai pakeitimai ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie taip greitai dirbo ir tų pakeitimų pagrindų parengė kompromisus. Taigi mes tikimės rytoj patvirtinti pranešimą mūsų kom, nuomonę mūsų komitete, nes ekonomikos reikalų komitete bus balsuojama spalio 7 dieną, po to spalio pabaigoje klausimas pateks į plenarinio sesijos posėdį. Sergio pirmasis, po to šešėliniai pranešėjai, po to ir kiti kalbėtojai, jeigu bus norinčių. Grazie. E- Dėkoju. Labai trumpai norėčiau tarti keletą žodžių. Pirmiausia, naujiesiems kolegoms mūsų komitete. Norėčiau, kad kontekstas būtų visiškai aiškus, kad suprastumėte, kodėl ši nuomonė yra tokia, kokia ji yra. Europos semestro pradžioje Europos parlamentas turi parengti tris pranešimus. Pirmiausia, Ekon komiteto pranešimas, kur bus kalbama apie makroekonomikos aspektus, paskui EMPL komitetas ir vidaus rinkos komitetas. Rengia trečią pranešimą dėl vidaus rinkos veikimo. Na ir galiausiai, kai besibaigiant Europos semestro ciklui, ir tai yra dabartinė fazė. Mes rengiame kitą pranešimą, kaip iki teisingai priminė, dėl jo bus balsuojama artimiausių metų. O kiti komitetai turės parengti nuomonę. Savo nuomonėse komitetai pristatys savo komentarus dėl to, kaip jų supratimu vystėsi situacija Europos semestro metu. Taigi, tas, kas rengia pirmą pranešimą, yra ir nuomonės pranešimas. Būtent dėl to man teko šios pareigos. Laiko labai nedaug liko, būtent dėl to rytoj jau teks balsuoti. Mes prie šio teksto dirbame su kitom kolegom ir su kitais kolegomis ir noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie pranešimų rengimo. Mes norime sustiprinti vidaus rinkos funkcionavimą, toks buvo Europos parlamento tikslas. Ir tai dera su ekonominė ir su užimtumo politika. Mes susipažinome su Europos komisijos komunikatu šią temą ir pirmiausia, čia turiu meni rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms buvo pasiekta nedidelės pažangos, nors mano supratimu darbo dar lieka nemažai. Mes turime progą detaliai išnagrinėti, tai pavyzdžiui, mes išreiškėme savo susirūpinimą dėl to, kad buvo maža fiskalinės koordinacijos ar valstybių narių, mums reikia viešosios administracijos, kuri veiktų daug moderniau ir tuo pat metu yra būtina e, turėtų omeny, kad vidaus rinka yra vienas iš ES ramščių. Tad e, tai yra savaime suprantama, tačiau nu, kai kuriems dar dėl to kyla klausimų. Tad mes turime nuolatos atnaujinti Europos 2020 e, tikslus. Ši strategija nukentėjo nuo krizės ir pabrėžiame Europos šio semestro svarbiausią tikslą. Pirmiausia, įtrauktis viešųjų sektorių, investicijas į viešąjį sektorių didinimas, energetikos, transporto, inovacijų sektorius. Mes taip pat pabrėžiame būtinybę užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos kokybiškai. Aš jau kalbėjau apie administracijos modernizavimą. Taip pat reikėtų kurti ir skaitmeninę vidaus rinką. Tai bus viena, viena iš svarbiausių temų artimiausiais mėnesiais mums visiems. Kaip sakė mūsų pirmininkė, gavome 58 pakeitimus. Ačiū kolegoms, kurie juos parengė. Ir tie visi pakeitimai buvo nukreipti maždaug tą kryptim, kurią aš čia pradžioje ir apibūdinau. Tai mums be abejo padėjo. Kartu su savo darbuotojais, parengiau keturis kompromiso pakeitimus. Dar tebe lieka šiek tiek skirtumų, nesutarimų, tad tikiuosi, kad šią popietę pavyks susitarti dėl to, o rytoj balsuosime šiandien, pagal šiandien pasiektą susitarimą paremtą mūsų dokumentą. Taigi minėjome rekomendacijas atskiroms valstybėms. Taip pat būtina uh, turėti lėšų realiai ekonomikai skatinti. Taip pat uh, būtina, kad viešosios tarnybos užtikrintų socialinę sangaudą, kad būtų modernizuojama nacionalinė valstybių administracija. Tikimės, kad e, mūsų darbai bus užbaigti kuo galima geriau, kuo galima greičiau, jau esame nemažai nuveikę ir manau, kad rytoj atplauksime į tą savo tikslo uostą, kad balsuosime e, pritardami šiam pranešimui. Jei norėtumėte ko nors pasiklausti, kokiu nors detalių pasitikslinti, e, prašom kreiptis. Maloniai atsakysiu. Dėkoju. Um, EPP e shadow in... Endiko Paperes, EPP frakcijos vardu. E, valóban igaz, 58 e, módosít. Ačiū ponui Koferatį už atliktą sunkų darbą. 58 pakeitimai buvo pateikti ir dabar turime keturis kompromiso pakeitimus. E, jie turėtų pagerinti tekstą. Ir manau, kad galiu drąsiai sakyti, kad dirbome draugišką bendradarbiavimo dvasę. Šio pranešimo atskaitos taškas e, atsispindi visame šiame pranešime, nes svarbiausias tikslas yra vidaus rinkos stiprinimas. kalbama apie vairius reglamentus, kurie sudėtingi ir kartais kelia problemų. Kartais galima pastebėti kliūčių vidaus rinkos galutiniam užbaigimui. Taigi problemų yra. Įgyvendinimo teisės aktų efektyvumas dar irgi yra tas rytis, kur daug ką galima pagerinti. Yra ir sunkumų susijusių su metodologija. Pritariu ponui Koferatį. Jis sakė, kad mažų ir vidutinių įmonių finansavimas yra vienas iš svarbiausių elementų. Mažos ir vidutinės įmonės juk yra mūsų visų ekonomikų variklis. E, nedarbo skaičius taip pat turi mažėti, inovacijos čia gali suvaidinti itin svarbu vaidmenį, paskatinant socialinę įtraukti. Turime numatyti naujus investavimo šaltinius, kad jais galėtų naudoti mažos ir vidutinės įmonės savo veiklai skatinti. Ir dar norėčiau grįžti prie ankstesnių darbo atvarkės klausimo, apie kurį kalbėm šį rytą. Išklausėm labai įdomių pranešimų. Kalbėjo ekspertai. Ir buvo kalbama apie fiskalinę harmonizaciją. Kai kas minėjo šį aspektą, tačiau aš nemanau, kad to būtinai reikia. Mums reikia tiesiog geresnio keitimos informaciją. Turime atsiminti ir žinoti, kokias priemonės priima kitos valstybės kovoje su mokesčių slėpimu. Turime žinoti, ką daro valstybės narės, e, jeigu imamasi priemonių mokesčius didinti ar mažinti, kai dėl tų keturių kompromiso pakeitimų. Manau, kad jie apima visus tuos pateiktuosius 58 pakeitimus. Aš siūlyčiau balsuojant jiems pritarti. Aš jau pateikiau porą prašymų ponui Koferatį dėl antro ir trečio kompromiso, kai dėl antro pakeitimo. Čia kalbama apie naujus šaltinius. Man tas naujas šaltinis ar šviežias šaltinis tas ta savoka šviežias šaltinis nėra pats tinkamiausias terminas. Ir manyčiau, kad gal reikėtų pasirinkti kokią labiau ekonominę apibriežtį, kad dėl trečio kompromiso. Siūlyčiau užbraukti žodį. Šiaip pritariu tam kompromisiniam pakeitimui, bendram kontekstui to pakeitimo, tačiau prašyti visiškai išnaikinti skurdą būtų pagirtinas, bet menkai realistinis tikslas. Skurdas yra minimas jau tame pačiame kontekste. ir kito, kit, kitose dokumentų dalyse, tačiau visiškas skurdo panaikinimas, man atrodo, nėra realistinis o, o, tikslas. E, nereikėtų ištikelti savo tokių tikslų, kurių pasiekti neįmanoma. Ir be to, tai nėra ir pranešimo tema. Tad siūlyčiau šią nuorodą išbraukti. Tokios būtų mano pastabos. Tikiuosi, kad šią popietę e, grįšim prie diskusijos dėl šio pranešimo. Na, mano frakcija šiaip e, šį dokumentą parems. Um, Thank you very much. Um, I am the... Ačiū. Aš esu ir šešėlinė, taip pat savo suteikiu žodžiai. Visų pirma, manau, kad svarbu prisiminti, kad ekonomikos semestras tai ne vien tik tai makroekonomika, tai yra mm, ekonomika plačiau. Ir aišku, žiūrima ir bendrą rinką, Ir tai yra naudinga, kadangi analizuojami specifiniai elementai iš es bendros rinkos ir aš pateikiau pakeitimų, kad sustiprinčiau tam tikrą darbą dėl tinklų paslaugų bendros rinkos, kas yra svarbu, kad konkrečiau tai būtų suformuoluota, taigi yra pakeitimų. Uh, Pritariu pranešė, kad reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai paramos verslui ir piliečiams, kai jie stengiasi pasinaudoti bendros rinkos priemonėmis. Taigi čia reikia daugiau darbo įdėti, kad iš tikrųjų būtų tokie elementai kaip bendri kontaktiniai punktai ir taip toliau. Toliau e, labai svarbu, kad būtų tinkama parama iš valstybių narių jos įgyvendina bendros rinkos teisės aktus. Mes žinome, kiek sudinama darbo į bendros rinkos aktų parengimą, taigi turime užtikrinti, kad tikrai, kiek įmanoma, tie teisės aktai būtų tinkamiau įgyvendinami, kad tai duotų reikiamą rezultato. Ir mes apie tai štai šį rytą kalbėjomės su mūsų ekspertais, apie tai, ką galima padaryti, ar tai per šį semestrą, ar tai per konkrečiai individualių santykių su valstybėmis narėmis tarp valstybių narių, kad iš tikrųjų būtų pasiekta naudingų rezultatų. Manau, svarbu, kad komisija numatė prioritetą investicijas. Vėlgi pratesiant tai, ką mes iš šito girdėjome, kad tikrai yra daug kliūčių investicijoms, ypač tiesioginėms užsienio investicijoms ir uh, tiesiog investicijoms, stambesniems projektams. Tai yra labai svarbu. Visiškai remiu tai, ką pasakė paskutinė kalbėtoja, sakydama susirūpinimą dėl tų žodžių švieži e, viešo sektoriaus pinigai. Nežinau, ką tai reiškia. Paprastai šis komitetas gana konkrečiai kalba. Tai tokia savoka atrodo gana nauja man kaip ekonomistai. Uh, daug metų dirbančiai šioje srityje, tai aš e, gal verčiau išmeščiau šį žodį iš kompromiso. Ačiū už kompromisus ir uh, laukiu tolesnių diskusijų šių klausimų iki balsavimo. Uh, Man atrodo, yra tam tikras susirūpinimas, kad darbo yra atlikta labai daug. Kaip jūs atsimenate, buvo viena iš pranešėjų ekonominės valdysenos e, klausimais dėl šio semestro. Turime iš tikrųjų visus tuos sluoksnius po apačią, rinką ir taip toliau. Ir, ir labai svarbu būtų, manau, labai konkrečiai kalbėti apie specifinius dalykus. Mr. Goja from Aldi. Aldė vardu, ponas Guoga, gal jūs galėtumėt pasakyti, kaip teisingai ištarti jūsų pavardę? G-U-O-G, just, that's fine, it's easy. One. Guoga, man atrodo, tiesiog įpratimo reikalas. So preferably, no. Anyway, would I like to congratulate the rapporteur. At... Noriu pasakinti pranešėją, manau, kad nuomonės projektas yra geras, gerai buvome darbiaujame ir dėl kompromisinių pakeitimų, tai padrasnančiai nuteikia. Džiaugiuosi, kad dėl penkto to punkto radome kompromisą, kur iš pradžių buvo raginama es finansavimą daug skirti valstybių narių atsigavimui. Skamba gražiai, bet tie nauji pinigai, švieži pinigai, jų skirimas gal ir gerai, bet mano patirtimi remiantis niekada tai gerai nesibaigia paprastai, tų pinigų iš viso nebūna. Ir iš tikrųjų naujų pinigų skirimas nepadės valstybėms narėms išbristi iš krizės, gali tik pablogėti. Mano ekonomikos atsigavimas bus užtikrintas tik tuo met, jei mes sieksime į ateitį orientuotų politikos priemonių, jeigu mes būsime pasirengę priimti mm, skaudžius sprendimus dėl politikos priemonių, sudėtingų sprendimų, mm, kad realiai MVI mm, aplinka, verslo aplinka pagerėtų, MVI situacija pagerėtų, pagerėtų MVI prieiga prie pinigų e, iš tikrųjų palūkanų normos nedidelės, e, valstybės gali e, obligacijas leisti lengvai, tačiau MVI situacija negerėja. Ir jeigu pažiūrėtumėm į e, valstybių narių situaciją, pavyzdžiui, kaip su bankinėmis garantijomis MVI, kad jos galėtų gauti pinigų, kad uh, E, kad iš tikrųjų savo šalyje galėtų dirbti ir įdarbinti žmonės, sukurti darbo vietą žmonėms, ypač jaunimui. Taigi, aš manau, svarbiausia yra užtikrinti galimybės MVI gauti, realiai gauti pinigų. Ir čia CB, aišku, yra iniciatyvų ir, ir numatyta pinigų. Tai labai svarbu, kad tai būtų gyveninta toliau, skaitminė darbo tvarkė. Aišku, labai svarbu, parama skaitminė ekonomikai, es komunikacijų sritis, e, modernizacija pirmiausia čia e, e elektroninės valdžios paslaugų plėtimas. E, Estija, pažiūrėkime į Estiją e, balsavimas internetu, tai tiesiog yra efektyvumas, tas efektyvumas, kurio reikia Europoje. Akivaizdu, kad mes turime tai sutelkti dėmesį, galėčiau gal ilgai kalbėti apie tai, tačiau štai tokie pagrindiniai elementai. Aš tikiuosi, kad mes galėsime dirbti kartu ir dirbti efektyviai. Ačiū. Dennis de Jong. De Jong. That... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, šis pranešimas atspindi tai, kad vidaus rinkos komitete yra atlikta labai daug darbo pastaro metu. Prisimenu Andrėją Švab savos iniciatyvos teisė kūrinį pranešimą. Uh, dėl to, kad vidaus rinka būtų įtraukta į ekonomikos semestrą ir tai padaryta sėkmingai, man atrodo, tuomet mes turėjome galimybę rinktis, galėjome mm, pasakyti, kad mm, iš tikrųjų kai kurios frakcijos to siekia, kai kurios e, pasisako prieš, tai yra prieštaringas klausimas. Net ir šiame komitete tai buvo prieštaringa, mes tuomet nusprendėme, kad uh, yra nepaprastai svarbu, kad visas komitetas, kaip bendras vienetas pasakytų, kad bendra rinka turi būti ekonomikos semestro neatskiriama dalis. Nes tikrai mus labai neramina, ypač vidaus rinkos teisės nuostatų uh, įgyvendinimas. Tai šiame kontekste šešilins pranešėjas, ką bandė padaryti iš tikrųjų dėl šio pranešimo, kad viskas būtų su pliusais dėl balsavimo rytoj. Man atrodo, kad beveik prie to prieartėjome. Savo ruoštų dar sakyčiau keletą dalykų, ką reikia išspręsti šią popietę, mano manimu. Čia irgi kaip ir anksčiau kalbėjusiai noriu pasakyti, kad jeigu sutelksime į tai, kas yra esmė šio pranešimo, tai man atrodo viskas pasidarys lengviau. O kuo daugiau kitų elementų įtrauki, tuo sudėtingiau viskas darosi. Tai aš pateiksiu vieną tokį pavyzdį. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Čia mes matome, kad yra um, tekstas dėl struktūrinių reformų, kalbant apie tas miglotus dalykus, neapibriežtą savokas. Taip, struktūrinės reformos yra vienas iš tokių, kas tai yra. Mokesčių reforma, tai būtų rimtas klausimas mano šaliai Niderlandams. Mes kalbame apie darbo rinkos reformas. Mm, neaišku, man atrodo, kad tai mm, veda prie mm, nesibaigiančių diskusijų. Aš manau, kad jeigu išimtumėm tokius dalykus ir suteltumėm dėmesį būtent į pačią vidaus rinką, tai tuomet bus daug lengviau pasiekti konsensuso šiame komitete. Antras kompromisas. pasijokiau pamatęs šviežius pinigus. Na, vieni galvoja, kad pinigai nešvarus, kiti galvoja, kad pinigai švarus, bet tie švieži pinigai, tai turbūt turėta galvoje nauji pinigai, Bet e, nauji pinigai ne visuomet yra tikrai sprendimas, kaip čia tik girdėjome, tai aš e, pritarčiau pirmininkiai dėl jos pastabų. Aš manau, kad jeigu tą žodį praleistumėm, nieko nenumenkėtų tas pranešimas. Vis tiek investuotojai galėtų naudoti privačias viešasias e, lėšas taip, kaip reikalinga ir viskas būtų gerai. Na ir galiausiai dėl viešųjų paslaugų. Trečias kompromisinis pakeitimas. Vėlgi apgailestauju, kad aukšta kokybė yra pakeista, tik tai žodžiu kokybė. Aš suprantu, kad vardan kompromiso galbūt kažką reikia keisti, bet čia, štai pavyzdžiui, kalbama apie viešasias paslaugas, kurios būtų įperkomos, prieinamos. Tai vėlgi tas pats kaip ir tie švieži pinigai. Kas įperkama vienam, prieinama vienam, galbūt neprieinama kitam. Tai aš sakyčiau, gal rimtai gal, reikėtų mm, galvoti, ar, ar tikrai kokybiškos viešosios paslaugos pakeistos tuo prie, prieinamomis tomis viešomis paslaugomis, ar tikrai tai geras pakeitimas. Na ir galiausiai, aš manau, svarbiausias yra pirmasis kompromisas ir e, dėl antro kompromiso būtent akcentuočiau tą žodį išveži pinigai. Jeigu rasmėm tokį sprendimą, tikrai dėl tų klausimų, tai aš galėčiau pasakyti, kad mes labai pasistengsime rytoj balsuoti už. Thank you. Pascal Durand. Pascal Durand, prašau. Pas de, pas de commentaires particuliers. Neturiu jokių ypatingų komentarų, ponė pirmininkė. Thank you. Um, so I only... Ačiū. Taigi dar vienas kalbėtojas mano sąraše, tai bus um, Koraca Bild. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Sergio Koferati, parengus puikią nuomonę. Sutinku su visais, kurie kalbėjo anksčiau, išskyrus Denny De Jong. Aš manau, kad visiškai aišku, ką reikia padaryti struktūrinėse reformose. Komisija pasakė at, atverti paslaugų rinką, tai yra tiesiogiai susiję su tuo, kad reiktų panaudoti bendros rinkos potencialą. Taip pat norėčiau pritarti EPP šešėliniam pranešėjui dėl to, kad reikia būti konkretesniam, taip pat pirmininkė irgi kalbėjo apie kompromisinius pakeitimus, tie nauji švieži pinigai, visi jau čia pasisakė apie juos. Man atrodo, kad kaip sakė Sergio Koferati, svarbu sutelti dėmesį ties tuo, koks yra pranešimo nuomonės tikslas. Mes ir parlamente, ir valstybėse narėse taryboje turime aiškiai parodyti, kad bendroji rinka yra ekonomikos ramstis. Ir jeigu neužbaigsime rinkos kūrimo ir nesusiesime jos su, jos su Europos semestru, tuomet prarasime galimybę, ar tai yra peržiūros 2020 tikslas. Taigi nepameskime krypties, reikia naudotis e, tomis priemonėmis, kurias turime ir skatinti augimą. Neskirti daugiau lėšų, bet skatinti augimą kitaip. Ir aš džiaugiuosi, kad mes tą ir darėme e, savo pakeitimais, būtent daugiau dėmesio skirti efektyvumui, veiksmingam lėšų panaudojimui. Ir daugiau dėmesio skirti inovacijoms, bendrai skaitmeniai rinkai, paslaugų sektoriui, nes būtent ten mes puikiai žinome, kad ir glūdi darbų potencialas. Mes e, ga, turime daug dokumentų iš komisijos, nepriklausomų tyriejų, tai įrodančių dokumentų. Taigi aš manau, kad šis, šiame kompromisinėme pakeitime žodis švieži pinigai bus išimtas, žodis švieži, taip pat e, bendraus, bendros rinkos potencialas turi būti akcentuojamas, o ne nau, nauji pinigai, naujos lėšos. Jeigu daugiau pasakyti norinčių nėra, tuomet laukiu rydienos balsavimo. Dar vienas kalbėtojas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES 2020 strategijoje buvo pažadėta palaima visai ES 2020 metais. Sakoma, bu, sakyta, bus užtikrintas užimtumas, įtraukti socialiniai ir ekonominės problemas bus įspręstas matome, kad nieko nenutiko, nei pranašauta laimė ištiko, nei visos problemos išsisprendė. Tebėra per nelik daug augančio skurdo, per daug nusivylimo ir nepasitikėjimas ES institucijomis. Ponas Koferatis, kaip ir dauguma šio parlamento, siūlo problemas vidaus spręsti, intensyvinant vidaus rinką, labiau ją integruojant ir baigiant kurti vidaus rinką. E, Sakoma, kad tai padės išspręsti ekonomijos problemas ir sumažinti augančią neligybę. Europos Sąjunga siūloma gydyti tuo, nuo ko jis susirgo. Vidaus e, rinkai reikalingi vien, harmonizuoti teisės aktai. Priešingų atveju tai bus tik pinigų švaistimas. Kadangi nebuvo užkirstas kelias e, prekybos ir investicijų sutarimui su JAV, e, problemų bus dar daugiau. Prancūzija miršta pati nuo, savo, nuo tų vaistų, kurios primeta jai Europos parlamentas. Daugelis prancūzų, kuriems atstovauju čia, atstovauja, kad nustotų vidaus reikalus valstybių kištis Europos Sąjunga. Dėkoju. Okay, so there's a set of compromise amendments. Taigi turime kompromisinių pakeitimų e, visumą ir jie bus išdalinti visiems nariams. Žinau, kad koordinatorių posėdėje šiandien po pietų mes aptarsime komiteto procesus ir žinau, kad e, grafikas yra labai įtemptas e, dėl to, kad parlamentas naujas ir reikia viską į metinę, metinį grafiką sudėlioti, bet manau, kad būtų labai naudinga, jeigu kompromisiniai pakeitimai būtų išdalyjami nariams iki ryto. Aš dėkoju visiems, kurie dirba tuo klausimu, bet mes turime pasistengti, jo lab, kad narių yra, naujų narių yra labai daug, turime išdalinti kompromisus, kuo galima greičiau, kad e, visi nariai galėtų su jais tinkamai susipažinti. Ačiū. Dabar posėdis baigiamas ir susitiksime po pietų.